si vous voulez bien, je vous propose de débuter. Gerbimi kolegos, jums leidus norėčiau pradėti darbą komiteto posėdį. Pirmininkas Sikerskis šiandieną e, negalėjo atvykti laiku ir paprašė, kad aš papirmininkaučiau vietoj jo, taigi aš tą darau su dideliu malonumu. Ir pirmiausia, norėčiau priminti, kad dėl, balsuojant dėl apsaugos priemonių, kalbant apie uh, tam tikras tam tikrus e, organizmus, kad atidėtas šis balsavimas yra paskuti, į paskutinį mūsų e, posėdį, tai yra rytoj ryte. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet norėčiau Jums visiems padėkoti už tai. Taip pat norėčiau priminti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Antras dalykas, antras pranešimas, tai yra pono Bovė ir mano pakvietimas visus e, į nelegalių vynų degustaciją. Tai yra šiek tiek parado, paradoksalu, kad mes kartu su ponu Bovė kviečiame jūs e, degustuoti nelegalius vynus, kadangi nuo pusės, na, nuo pusės pirmos iki antros e, Josefa Antal kavinėje trečiajame aukšte yra numatytas, numatytos degustacijos. Tai yra vynai, kurie buvo išimti iš rinkos, bet vis tiek mes, mums su panu Bovė pasirodė, kad būtų įdomu e, degustuoti tuos vynus. Aš negaliu garantuoti, kokios kokybės bus tie produktai, bet būtų tikrai labai malonu, jeigu visi galėtumėte atvykti rytoj į tą degustaciją nuo pusės pirmos braserijoje, trečiajame aukšte. aukšte. Taigi dar norėčiau priminti, kad e, verčiama yra į 20 kalbų šiandieną. Tai tiek. Dabar jums leidus perėsime prie klausimų. Kalba šiandieną eis apie iki 17 valandos tiksliau. Kalbėsime apie sąžiningos konkurencijos sąlygas ES, taikant vienodį ES teisės aktus žemės ūkio sektoriuje. Taigi jūs visi tikriuosi esate gavę informacijos apie šiuos klausimus. Šių klausimų tikslas yra, aišku, palyginti ir išprovokuoti diskusijas įvairiais lygmenimis dėl to, kaip yra įgyvendinami Europos teisės aktai žemės ūkio sektoriuje visose valstybėse narėse. Taigi šiandieną mes be kita ko kalbėsime apie, pavyzdžiui, gyvūnų gerovę, aplinkosaugą, taip pat bandysime įvertinti tai, kokį poveikį uh, įvairioms valstybėms narėms daro vienų ar kitų teisės aktų įgyvendinimas ir kiek tai kainuoja, taip pat kalbėsime apie mokesčius, apie, lyginsime taisyklės, kalbant apie žemės ūkio produktyvumą ir konkurencingumą ES rinkoje. Mūsų tikslas Šiuose klausimuose taip pat yra pateikti rekomendacijas ES politikams, nacionaliniams politikams, tam, kad būtų galima sukurti vienodas žaidimo taisyklės visiems žemės ūkio veikėjams ES. Tam tikslu mes pakvietėme keturis ekspertus, kurie pristatys savo nuomonę šiais įvairiais klausimais. Na, žaidimo taisyklės paprastos ir skaidrios, Ir visi tie keturi ekspertai pasakys po dešimt minučių, po to suteiksime žodį komisijos atstovui, kuris pasakys irgi visais tais klausimais ir tada, aišku, turėsime diskusijas, kad galėtumėme visi pasisakyti, pasikeisti nuomonėmis. Pirmasis ekspertas, ponė Nils Lindberg Madsen, e, yra Europos reikalų ministerijos atstovė, tarybos, Danijos taryb, žemės ūkio ir maisto tarybos padalinio vadovė. Ji kalbės apie vienodas ir sąžiningas taisyklės susijusias su bendra žemės ūkio politika. Antrasis ekspertas, ponas Žabatkai, atsiprašau, teisingai ištariu pavardę, tai yra buvęs e, žemės ūkio produkcijos atstovus sąjungos generalinis sekretorius buvęs, jis kalbės apie apie kaštus, apie žemės ūkio politiką ir mokesčių supaprastinimą. Trečiasis ekspertas yra ponas Žan Mat. Kopa Kogeka, ankstesnis pirmininkas iš Niderlandų, jis kalbės apie santykį tarp žemės ūkio politikos ES ir realios žemės ūkio pra praktikos. Ketvirtasis ekspertas, ponas Robert Ost, yra ekonomistas, kuris specializuojasi e, e, kiaulinkystės sektoriuje. Iš Wageningen, Niderlandų, jisai kalbės apie ES kiaulinkystės sektoriaus taisyklės, taip pat palies gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos normų klausimus. Taigi čia yra tie keturi ekspertai, kurie ir pasisakys, kuriems suteiksiu žodį o po to pasakys komisija ir tada pradėsime diskusijas, taigi aš kviečiu visus klausytis, užsirašyti ir po to e, sudalyvauti mūsų diskusijose. Taigi iškart žodį suteikiu pirmai kalbėtojai, poniai Lindberg Madsen. Ir, na, po to suteiksiu žodį kitiems ekspertams. Prašau, žodis ponui Lindberg. Thank you very much for the um, invitation. Um, I said I'm from the Dėkoju. Agriculture and Food Council, which e, Aš atstovauju Danijos ūkininkams ir taip pat e, Danijos maisto pramoniai. Ir kalbu abiejų organizacijų vartu ir atvežiau savo prašymą apskritai įtraukti e, ūkininkus į šią diskusiją. Pirmiausia, norėčiau pasakyti porą dalykų. Interpretation français? Interpretation français? Kad nėra verčimo į prancūzų kalbą. Oui, yes. oui. Thank you. Welcome. Um, two main points. Taigi, du pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, labai svarbu užtikrinti vienodas darbo sąlygas, siekiant e, sukurti tikrą bendrąją žemės ūkio politiką ir bendrąją rinką. Kitas dalykas, e, svarbi priemonė, kuri padės tai pasiekti, yra skaidrumas, nes tai e, ūkininkams ir kitiems suteiks galimybę palyginti, kokia situacija ir kaip kas daroma kitose valstybėse narėse. Kasgi yra tos vienodos konkurencinės sąlygos? Yra daugybė apibrėžimų. Vienas iš jų yra čia. Pirmiausia, labai svarbus dalykai yra nacionaliniai teisės aktai, mes apie tai girdėsime. Uh, Labai svarbu, kad būtų paaiškinti, kokie yra skirtumai. Taip pat ES e, reglamentai ir direktyvos e, yra ganėtinai lankščios. Ir mums to lankstumo reikia daugiau. Taip pat e, reikia nustatyti tam tikrą pagrindą, kuriuo remiantis būtų apdovanojami tie pirmieji, kurie kažką pasiekė kažkokioje srityje. Ir taip pat e, kitas dalykas, kodėl nėra vienodų e, konkurencinių sąlygų, yra netobulas teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse. Toliau, kalbant apie bendrąją žemės ūkio politiką ir e, vienodas konkurencinės sąlygas. Kaip jau minėjau, mums bendroji rinka yra esminis dalykas o tai užtikrintų, jog ta BŽUP iš tiesų egzistuos. Jeigu jos nebus, rinka bus fragmentiška ir mes konkuruosime nevienodomis sąlygomis. Tačiau be abejo, jau minėjau, kad svarbu apdovanoti pirmuosius tam tikroje srityje, Kai kurios valstybės narės jau įteigia kai kurios teisės aktus tam tikrose srityse ir mes turbūt apie tai kalbėsime, kai minėsime mm, klimato kaitą. Taip pat svarbu yra atsižvelgti į administracinės sąnaudas. Didesnis supaprastinimas e, sumažintų ūkininkų patiriamas išlaidas. Tai taip pat yra labai svarbu. Ir galiausiai reglamente numatyta daug lankstumo. Ir mes tai pamatėme per paskutinę reformą. Nereikia šioje skaidrėje išvelgti visų detalių, tiesiog noriu pademonstruoti, kaip yra paskirstomos tiesioginės išmokos valstybėms narėms skirtingomis spalvomis yra pažymėta, kaip jos yra panaudojamos, pavyzdžiui, ekologiniams sąlygoms. E, iš esmės vienoda suma valstybės narėse tam yra panaudojama, o visur kitur yra didžiuliai skirtumai, priklausomai nuo to, kokie yra teisės aktai. Kitas aspektas. Ši skaidrė parodo, kad kai kurios valstybės narės padaro daugiau nei kad reikalauja reglamentas. Ir tai mums Danijoje kėlė didžiulį susirūpinimą. Tad mes bandome įsiaiškinti, ką čia galėtume padaryti. Mes atlikome keletą atvejų analizių ir vertinome, kokios ir kiek direktyvų yra e, įgyvendinta, pavyzdžiui, nitratų, vandens pagrindų direktyva, aplinkos saugi, poveikio aplinkai įvertinimas, e, pramonės emisijų ir natūralių buveinių direktyvos. Ir kiek paskaičiavome, mūsų ūkininkai patyrė papildomai nuo 4 iki 600 milijonų eurų sąnaudų. Dėl daugelio priežasčių viena iš pagrindinių buvo ta, kad buvo labai griežtai gyvendinta nitratų direktyva. Tai buvo vienas iš pagrindinių mūsų panaudotų uh, argumentų įtikinant Danijos vyriausybę pakeisti dabartinį reglamentą. Mes tiesiog e, e, turime parodyti, kad mes žinome, kiek iš tiesų tai kainuoja ir remdamiesi tokiais faktais mes galėjome Danijos vyriausybę įkalbėti pakeisti teisės aktą. Taip pat e, vyksta diskusija dėl to, kaip buvo įgyvendintas kompleksinis paramos susijimas. Ir mes įtikinome e, Danijos ūkio ministeriją, Žemės ūkio ministeriją įvertinti, kas buvo padaryta kaiminėse šalise ir paprašėme e, tai padaryti ne, e, ne tik žiūrint į taisyklės, bet ir taip pat į faktinę valstybių narių praktiką. Ir taip pat paaiškėjo, kad uh, nebuvo įmanoma susidaryti bendrą vaizdą ir tai sukelia įtarimų tarp e, ūkininkų. Kodėl mes negalime gauti informacijos apie tai, kaip e, kažkas daroma e, kitose valstybėse narėse ir jie mano, kad kažkas vyksta. Taigi, iš esmės, e, yra tam tikrų įtarimų negražiais žaidimais. Vienas dalykas, kurį mes iš tikrųjų išsiaiškiname, pateiksiu konkretų pavyzdį, e, yra tai, kad nėra kitose valstybėse narėse E, nėra e, reikalavimų dėl e, nuotekų talpų, o, Dan, o pas mus tai reikalinga. Ir tai mums tiesiog parodo, kad turėdami informaciją ir padidintami skaidrumą, mes geriau galėtume argumentuoti Ir mes turime mokytis iš e, kiekvienos valstybės narės ir taip pat tokiu būdu mes galėsime padidinti žemės ūkio teisės e, e, aktų patikimumą. Ir tada kompleksinis paramos susijimas duos tikrą naudą. E, ūkininkai, žinodami, kaip e, kažkas vyksta praktikoje, jie galėtų tai labiau pripažinti. Taip pat labai svarbu, kad mes susikoncentruotume ties konkrečiomis praktikomis, kad mes žinotume ne tik, kaip yra reglamentuota teisės akte, bet kaip iš tikrųjų viskas tai gyvenama um, e, ūkiuose. Kitas konkretus pasiūlymas uh, buvo įvesti vertinimo lentelę. Tada ūkininkams būtų lengviau padaryti palyginimus tarp valstybių narių ir tada vyktų, lengviau vyktų diskusija dėl e, padidintų vienodų e, darbo konkurencinių sąlygų. Taigi apibendrinant, svarbu užtikrinti sažiningesnę konkurenciją, kad bendroji žemės ūkio politika veiktų iš tiesų kaip bendroji politika. Ir tai padės mums užtikrinti sažiningesnę konkurenciją tarp ūkininkų. Jeigu visiems ūkininkams bus užtikrintas skaidrumas, tai tada jie turės galimybę um, tapti uh, e, BŽUP uh, e, E, remėjais, e, palaikančiais BŽUP ir turės informaciją, kurią remiantis jie galės diskuoti, diskutuoti su ministerija, vyriausybė ir, pavyzdžiui, tokiais e, nariais kaip jūsų komiteto nariai. Taigi mes manome, kad tai būtų tarytum svertas geresniems teisės, teisėms aktams ir išsklaidytų mitus. Nes kartais pasirodo, kad uh, Nebūtinai pas mus, mūsų šalyje e, regl... teisės aktai yra geresni, tačiau jeigu tu turi žinias, tai tada ir diskusija yra išsamesnė. Ačiū. Merci. Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti antrąjį ekspertą prisijungti prie mūsų. Tai yra daktaras Antalis Žabatkai, kuris atvyko iš Vengrijos. Tiekė, prašau. For... Ponios ir ponai, dėkoju už kvietimą, aš pasisakysiu vengriškai. Előadásom címe Savo pasisakymę šiandien kalbėsiu apie tai, kiek, kokie yra produktų kaštai ir kaip būtų galima su, supaprastinti mokesčių sistemą. Taigi mano pasisakymo pavadinimas štai koks. Žemės ūkio produkcijos vartotojų ir gamintojų E, situaciją Vengrijoje. Aš pirmiausia kalbėsiu apie ekonominius aspektus savo pasisakyme. Na ir pastaraisiais metais mes matėme, kad e, nekarta keitėsi situacija e, žemės ūkio produktų, produktų gamintojams ir platintojams. Ir iš tiesų tai turėjo didelės įtakos kainų, kainodarai ir kainų dydžiams prieš dviejus metus jau e, pradėjo mažėti naftos, energijos kainos ir matėme, kad e, kūro kaina stabilizavosi, bet jinai vis tiek yra mažesnė. Litras anksčiau kainavo pusantro euro Vengrijoje, benzino dabar vieną eurą. Ir aišku, dėl to tai paskatino infliaciją. Nuo pusantro iki, nuo pusės iki pusantro procento e, išaugo infliacija Vengrijoje. Tai turėjo įtakos rinkai ir taip pat gyventojai galėjo geriau ir mažesnėmis kainomis įsigyti naftos e, produktus. 40 procentų 4 procentai gyvena palei skurdo ribą, 25 procentai gyvena sudėtingomis sąlygomis. Pagal Eurostato duomenis maždaug e, darbo jėga e, kainuoja 85. E, taip pat 100. Tai Bulgarija, Rumunija turi mažesnį vidutinį atlyginimą negu Vengrija. Taigi iš tiesų 25 procentais išaugo pragyvenimo kaštai, dėl to tai sąlygoja žmonių skurdą. E, mūsų šalyje žemės ūkiui tinkamos, egzistuoja tinkamos sąlygos ir, aišku, daug žmonių pragyvena iš žemės ūkio. Ir taip pat, aišku, iš, ir dėl to ir plėtojamas yra žemės ūkis, yra įvairių bendrovių. Tačiau matome, kad vis tiek daug žmonių, jaunų žmonių ypatingai išvyksta iš kaimų ir persikelia į miestus. Taigi matome, kad e, nusavybės didžiulė yra koncentracija. Kodėl taip yra? Todėl, kad e, mažiausi ūkininkai, maži, maži ūkiai dažniausiai susideda iš e, pagyvenusių žmonių ir Pas mus mažėja e, žmo, žmonių gyventojų skaičius ir nuo 2014 metų žemės e, ūkiui labai sunku buvo sueksportuojama produkcija. Šitie procesai privedė prie to, kad tam tikrų e, žemės ūkio produktų pardavimo kaina labai smarkiai sumažėjo. Ši problema gali turėti dviejopą poveikį. Pirmiausia, e, kalbama apie e, gamintojų, gamintojų kainų mažėjimą, e, jos yra mažesnės nei savikaina, o kita vertus kainos stagnuoja ties ankstesne, ankstesniu lygmeniu. Ir ES valstybėse narėse, taip pat ir Vengrijoje, mes e, matome abu reiškinius. Paimkime kaip pavyzdį du sektorius E, kuriuose Vengrija patiria sunkumų. Jų turbūt yra daugiau, tačiau paminėsiu tik tais porą. Visų pirma, e, keulienos e, sektorius, produkcija smarkiai sumažėjusi per pastaruosius dešimtmečius ir taip pat yra kovojama su šešėlinė ekonomika, dėl ko kenčia legalus ūkininkai ir taip pat vyksta labai daug PVM sukčiavimo, taip pat yra prie, priekeivių, kurie iš viso nemoka PVM. Uh, vyriausybė norėtų imtis e, priemonių tam ir dėl to šiais metais buvo priimtas sprendimas sumažinti kiaulienos, e, kai kuriems kiaulienos produktams e, PVM mokestį nuo 25 iki 5 procentų ir tai taip pat palanku yra ir vartotojams. Kitose E, sektoriuose, pavyzdžiui, pieno sektoriuje e, situacija panaši. E, tai labai intensyviai eksportuojamas produktas. Anksčiau ES buvo produktai, kaip buvo su, ribojamas pieno produkcijos perteklius, pavyzdžiui, buvo subsidijos taikomos, tačiau buvo pritaikytas embarkas rytų kaiminystės šaliai ir tai įtakojo mūsų, mūsų gamintojus. Mūsų gamintojai turi perteklių, pieno, pieno perteklių, todėl taip pat buvo sumažintas PVM iki 5 procentų, tačiau tai nepadėjo. Kad pienas nebūtų nebūtų apmokestinamas PVM. Ir taip pat pasirodė informacijos, e, kad vyriausybė planuoja e, labiau kontroliuoti gamintojus ir tiekėjus. Ir e, kaip tai susi, kai, kai, tiek, kiek tai susiję su neapmokestintais produktais, tačiau e, taip pat e, pieno sektorija ketinama sumažinti PVM 2017. Pieno e, sektoriu, keulienos sektoriuje buvo įvesti sugriežtinti ES teisės aktai, kurie pat dar paaukštino sąnaudas ir visų pirma tai susiję su investicijomis į žemės ūkį. Aš detaliai nenorėčiau leistis į tai, tačiau e, reiktų, jog šitie teisės aktai būtų perke, per, įgyvendami lankščiau. Kalbant apie ES ir Vengrija e, keulių ir keulienos ir pieno sektoriuje e, laukiame krizės ir dabar Vengrijoje. Žemės ūkija kainos smarkiai pasikeitė. 2012-2015 sumažėjo supirkimo ir pardavimo kainos e, e, skirtumas. Ir e, Prancūzijos e, vyriausybė atliko analizę susijusią su, e, su e, šiuo kainų skirtumu ir dokumente, kurie parengė, yra siūlomi įvairūs sprendimai. Taip pat Pagal statistinius duomenis tiek pieno, tiek kiaulieno sektoriuje numatoma krizė. Lentelė šitame, pateikiama šitam dokumente, rodo, kad nuo 2013 metų lapkričio iki 2016 metų kovo smarkiai pasikeitė pieno kainos ir 24,4 procentai sumažėjo kainų skirtumas Europos Sąjungoje e, tai yra apie 28,6 procentai sumažėjimas. Ir mm, labai tikėtina, kad 2016 metais e, kaino pieno, pieno produkcijos turi padaugėti dar, todėl labai svarbu, kad e, imtumėmės priemonių šitai situacijai suvaldyti. Galima būtų priimti laikiną perinimo laikotarpio e, sprendimą. E, tačiau mes manome, kad mes galėtume stabilizuoti pieno kainas tik tais tada, jeigu mes sumažintume produkcijos kiekį 3 procentais. Ir dabar e, jau netrukus baigsiu savo pasisakymą. Kalbant apie žemės ūkio rinką ir intervencinės kainas. Visada tai buvo diskutuotinas klausimas ir pagal e, Prancūzijos e, vyriausybės pasiūlymą taip pat reiktų pasigilinti į šitą temą. Kalbant apie statistiką ir tendencijas, man atrodo, kad e, Europos sąjunga turėtų imtis tam tikrų priemonių tiek pieno, tiek e, keulienos sektoriuje. Ačiū. Kągi, iškart perėsime tuomet prie trečio kalbėtojo, trečio pasisakymo. Norėčiau pakviesti poną Albertą Janmat prisijungti prie mūsų. Merci, monsieur. be back here. A lot of uh, former colleagues for me, Albert Des and uh, Paulo de Castro. Kągi džiaugiuosi grįžęs čia, matau daug pažįstamų veidų. Sail, Redna ir kiti. Taigi iš tikrųjų, džiaugiuosi būdamas čia ir dabar kalbėsiu toliau olandiškai. Ačiū. Na visų pirma, norėčiau pasakyti komplementą Žemės ūkio komitetui už tai, kad organizavo šios klausimus dėl vienodų sąlygų. Iš tikrųjų, ūkininkams ir kitiems žemės ūkių šiuo metu yra sunkus metas ir vyksta didžiulės diskusijos dėl e, pamatų taisyklių, dėl to, kad nesilaikoma kai kurių taisyklių, kas be abejo tik tai gilina krizę, kurioje atsidūrė tiek ūkininkai, tiek e, sodininkai. Ir tą galima būtų turbūt pasakyti apie visas sritis ir visas valstybės. Nors galbūt kai kur patys yra sudėtingesnė. Be abejo, yra tikrai galimybių dar geriau įgyveninti jau nustatytas taisyklės, geriau jų laikytis. Ir e, yra viena taisyklė, kurią nustatė Žemės ūkio ministrų taryba. E, praeitais metais vyko diskusijos Ir buvo kalbama apie 500 milijonus eurų, kurie buvo rasti tam, kad būtų galima pagelbėti sodininkams ir ūkininkams. Ir prabėgo 9 mėnesiai ir 60 procentų šitų pinigų dar nepanaudoti. Taigi iš tikrųjų dar daug galima nuveikti. Ir aš esu tikras, kad Žemės ūkio komitetas bei taryba turėtų ieškoti būdų, kaip užtikrinti, jog šitie pinigai tikrai būtų įsisavinti. Uh, Kitas dalykas, jeigu kalbame apie lygias žaidimo sąlygas Europoje, tai turbūt pastebėsite, kad daugelį e, sektorių veikia tos pačios ES direktyvos, tačiau atskiros valstybės narės jos skirtingai gyvendamos. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie pesticidus ar kai kurios kitus dalykus, iš tikrųjų labai priklauso nuo to, kurioje valstybėje jūs gyvenate ir dirbate. Pertais metais e, kopa e, pirmininkai rinkosi pasikalbėti ir tada Prancūzija pasakė, kad reikia iš tikrųjų tam tikro solidarumo e, tarp ūkininkų, dirbančių žemės ūkija plačiaja prasme ir tarp sodininkų. Jeigu esate, pavyzdžiui, pietų Olandijos ūkininkas, gaunate dieną kaina dizeliui, tačiau čia pat už sienos jau ta kaina yra daug, dides, daug, daug žemesnė. Taigi skirtumai iš tikrųjų labai ženklus tarp įvairių valstybių. Vėlgi, jeigu pažiūrėsime į sertifikatus įvairiausius e, pažymėjimus dėl e, kokybės ir panašiai, ūkininkai moka pilną kainą už sertifikavimą. Tai gali būti kartais iki 15 tūkstančių eurų, pavyzdžiui, keulių augintojui. Tačiau, jeigu pasidarysime po visą Europos Sąjungą, vėlgi čia bus irgi didžiulių skirtumų tarp tų sąlygų, kuriams naudojasi ūkininkai ir sodininkai. E, be abejo, mokesčiai galbūt nėra ES kompetencijos sritis, tačiau komisija, kuria atsakinga už konkurencijos sąlygų suvienodinimą ir vienodų sąlygų sudarimą, e, turėtų to pasirūpinti ir be abejo šitas komitetas taip pat turėtų kelti šios klausimus e, pilnu balsu. Nes paskutinį kartą, kada mm, susidūrėme su krize, e, vėlgi buvo padinta leidimo suma, išlaidų, leidžiamų išlaidų suma iki 15 tūkstančių eurų, tačiau vėlgi tai buvo palikta valstybių narių nuožiūrai. Ir mes kalbame apie gana ženklės uh, e, sumas ir jeigu norime kalbėti apie vienodas e, veiklos sąlygas, tai tikrai reikia raginti komisiją, reikia raginti tarybą, kad e, visokios egzistuojančios neligybės ir atotrukiai tai valstybių narių būtų panaikinti, jie ne, ne, nebesitęstų ateityje, kadangi iš tikrųjų čia kalbame ne apie kažkokią lygybę, panašiai mes kalbame apie didelį atotrukį tarp valstybių narių. Uh, Ir be abejo, esame dabar tam tikrų taip pat um, takoskirų, kurios skiria šiaurinės ir pietinės valstybės. Ne vienodos galimybės žmonėms užsimti dažnykystę ar sunykystę. <clears throat> Taip pat uh, pastebime augančią tendenciją, kad žemės ūkis turėtų būti iš tikrųjų e, vietinė pramonė. Uh, Ir taip, jeigu kalbame kokybę ir e, transporto kaštus, taip, tačiau tada kyla klausimas dėl ženklinimo. Ir taip pat, jeigu jau vėl gražinamos e, sienos, šiuo atveju kyla klausimas, e, kas yra bendro bendroje žemės ūkio politikoje. Labai svarbu, kad nepasireikštų tam tikri uh, iškraipyti poveikiai įvairiuose ūkininkų ir e, sodininkų grupėse. Vėlgi, pavyzdžiui, rytų Olandijoje e, čia pat už sienos turite Vokietijos atinkamą provinciją Rurgebit. E, ir be abejo, per sieną vyksta tam tikras judėjimas, net jeigu tai yra skirtingos valstybės, vis dėlto atstumai yra nedėli ir prekių judėjimas yra beveik vietinio masto. Na ir tas be abejo vėlgi e, labai susijęs su skirtingomis sąlygomis. E, todėl aš manau, kad e, Žemės ūkio komitetas iš tikrųjų turėtų kelti šią problemą tarybos lygmenyje, kadangi, kaip jau sakiau, 60 procentų iš tų 500 milijonų eurų dar nepanaudoti. Ir vienas dalykas, kai taryba sako, kad reikėtų suteikti daugiau laisvės nacionaliniai pagalbai, nacionaliniai valstybės paramai. Tačiau tas irgi neprisideda prie vienodų e, ūkininkavimo e, sąlygų sukūrimo. Ir tikrai rezultatas neturėtų būti įvairių ūkininkų grupių diskriminavimas ar, ar išskirimas, kadangi galų gale galtinis rezultatas gali būti labai nevienoda kaštai, su kuriais susiduria ūkininkaujantis ir e, sodininkystė, bet išninkystė užsiemantis asmenys. Man atrodo, kad ūkininkai ir sodininkai iš tikrųjų gamina, na, be nesvarbiausią prekę. Ir jie tikrai neturėtų e, būti išskiriami ir, tarkim, kažkaip diskriminuojami. Ir, e, sakykime, turėjo tokių pat sąlygų futbolininkai, kurie žaidžia visoje Europos Sąjungoje ir gauna daugiau mažiau vienodas sąlygas. Taigi, ūkininkų ir daržininkų sodininkų diskriminavimas iš tikrųjų turi baigtis. E, nes jeigu tam tikri dalykai negalioja sporte, pažiūrėjau, futbole, tai tie patys dalykai be abejo neturėtų kelti kliučių į žemės ūkį. Ačiū. Na kągi, pasakymas buvo trumpokas, Taigi mes taupime šiek tiek laiko, dabar norėčiau pakviesti kitą kalbėtoją, pana Haust. Quelques secondes de, de patience le temps que le PowerPoint s'ouvre. Na, šiek tiek kantrybės, mums reikia pakrauti naują PowerPoint pranešimą. Pane pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju malonu čia šiandien dalyvauti. Norėčiau papasakoti apie vienodas sąlygas kiaulinkystės sektorija. Ir norėčiau palyginti gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus ir kokių padarinių tai turi kaštams. Pradėsiu nuo šios piramidės. Čia bazė yra tokia, kad ES teisės aktuose kiekvienai valstybei jie taikomi vienodai, tačiau nacionalinių lygmenių skirtingai jos yra interpretuojamos ir šalia to dar yra ir nacionalinės normos, savos taisyklės, nacionaliniai įstatymai ir galiausiai viršūnėje yra įgyvenimas, apie tai aš nekalbėsiu. Norėčiau parodyti kelias direktyvas. Pirmoji yra azoto direktyva, po to yra nacionalinių ribų direktyva, keulių gerovės direktyva ir kitos direktyvos, kurių čia nepavaizdavau. Kalbėsiu apie gyvūnų transportavimo ir gyvūnų skerdimo direktyvas. Taip pat antibiotikų naudojimo, kastravimo normos. Tai yra bazė, pagrindas visoms valstybėms narėms. Tačiau dabar pažvelgus, kaip nacionaliniu lygmeniu jos yra interpretuojamos, tos interpretacijos skiriasi valstybėse narėse. Ir aš čia parodžiau tik uh, kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, aplinkosauginiai leidimai. Jie skiriasi, turint omenyje, kokie yra reikalavimai valstybėse narėse ir per kiek laiko yra taikomi ir išduodami leidimai. Ir skirtumų yra netgi regioninių bei savivaldybių lygmenių. Po to aplinkosauginiai vertinimai susijęs su skirtingais reikalavimais priklausomai nuo ūkio dydžio. Toliau dėl amoniako. Dėl dėl priešlo panaudojimo. Egzistuoja netgi tam tikri sezoniniai skirtumai šiuo atveju. Taip pat e, amoniako e, mažinimo tikslai irgi skiriasi. Taip pat išlygos, išimtys yra įvairios numatytos. Ir viskas priklauso nuo to, kaip valstybė narė interpretuoja ES teisės aktus. Iš dalies tai yra susijęs su tuo, kiek tankiai yra apgyvendintas regionas. Niderlanduose, Belgijoje, pavyzdžiui, yra atitinkama sistema, pagal kurią yra ribojamas gyvūnų, šiuo atveju keulių kiekis. Dabar dėl amoniako emisijų. Kalbame apie geriausią turimą praktiką ir tos praktikos skiriasi valstybėse narėse. Ir taip pat kiek sumažinti reikalingą amoniako emisijas ūkiuose, kaip tai yra daroma, vėlgi tos taisyklės skiriasi. Toliau gyvūnų tikrinimai, inspekcijos, inspekcijos irgi tie patikrinimai labai skiriasi valstybės narėse, Niderlanduose, pavyzdžiui, turi dalyvauti tame patikrinime ir veterinaras, kitose šalyse taip nėra. Taip pat ir kaštai labai skiriasi, kai kuriuose, kurios valstybės narės apmoka tuos kaštus, kitos ne. 2014 metais, pavyzdžiui, patikrinimo kaštai e, vienos keulės atveju 50 centų ir euras 8 centai kalbant apie paskirstą keulę, kuri bus eksportuojama, nors eksportuojama bus tik tai už kelių kilometrų į e, skerdyklą. Taigi per metus 4 milijonus eurų kainuoja tokie patikrinimai eksportuojamoms keuliams. Toliau nacionalinės papildomos priemonės. Čia vėlgi aš parodžiau tik kelias, galėčiau papildyti tą sąrašą. Pirmoji priemonė yra susijusi su kiek, tuo, kiek erdvės skiriama kiekvienai keuliai. 65 kvadratiniai metrai, 0,65 kvadratinio metro kiekvienai keuliai numatyta. Kai kuriuose šalyse, Vokietijoje 71, kitur 78, 0,78 kvadratinio metro. Ir be jokios abejonės tai susijęs su atitinkamais kaštais. Toliau e, Paršavedės e, turi būti joms numatytas kitas, kitoks gyvenamasis plotas. Taip, taip pat, e, pavyzdžiui, tam tikros e, sąlygos yra taikomos paršavedėms, kurios atveda paršelius ir, ir, ir įvairios sąlygos 10 dienų, 11 dienų, kol dar um, yra maitinami paršeliai žindami paršelį toliau, pavyzdžiui, e, gyvenimo sąlygos, laikymo sąlygos e, tvirtas, kvie, kietos grindys 40 e, procentų turėtų sudaryti. Vėlgi, kas tas yra tos kietos grindys irgi nėra labai aišku. Dėl ventiliavimo sąlygų irgi direktyvoje yra numatyta galimybė specifinę ventiliaciją įdėkti, tačiau e, Švedijoje, Suomijoje, Lietuvoje nacionaliniai įstatymai neleidžia to daryti. Toliau kiek 255 kg kvadratiniam metrui tiek transportavimo metu yra patalpinama keulių. Tačiau kitose šalyse yra e, kitokios taisyklės, pažiūrėjau, keuliams, kurios sveria mažiau nei 100 kg. Toliau kitos taisyklės egzistuoja ilgalaikiams, ilgalaikiams ilga, ilgos, ilgostumo transportavimui. Toliau dėl šieno, pavyzdžiui, Švedijoje yra labai griežti reikalavimai dėl to ir panašiai. Taigi tai, tai papildomos tokios nacionalinės priemonės ir yra nemažai. Toliau, kiek ekonominė prasme kainuoja tokios priemonės? Vėlgi čia parenku kelias priemonės, vienos, vienas svarbiausių mano manimų, svarbiausios priemonės. Ir čia 19 centų Niderlandams kainuoja taisyklių laikymasis direktyvų taisyklių laikymasis ir taip pat nider, tai to, kaip Niderlandai e, interpretuoja direktyvas ir kokias papildomas priemonės e, yra numatę. 19 centų tai čia susiję ir su mėšlo e, laikymu, ir amoniako emisijų mažinimu, ir kitų taisyklių laikymusi. Kitose valstybėse - Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje, Ispanijoje, Lenkijoje matome, kad kaštai yra kur kas mažesni ir galima būtų sakyti, na, 19 centų, tai juk nieko. Nuėjus į parduotuvę, tai nieko, tai yra nedaug, bet turint omenyje, kad ūkininkas iš to uždirba 4 centus. Ir ūkininkas, pavyzdžiui, šerdamas keulės 4 centus uždirba už tai. E, taigi 19 centų šiuo atveju čia yra nemaža suma. Ir galiausiai paskutinėje skaidrėje norėčiau paminėti privačias iniciatyvas, nes turime teisės aktų, bet šalia to be jokios abejonės yra ir tai, kad mažmenininkai gali reikalauti savų taisyklių, savų reikalavimų ir štai čia ir tą ir noriu parodyti. ES teisės aktai yra, tada nacionaliniai teisės aktai, interpretacijos ir papildomos priemonės, po to maž, maž, pardavėjai gali savas normas taikyti ir šalia to dar gali būti privačios iniciatyvos susijusios su prekės ženklų, koncepciją, ar nesvarbu, kokį terminą čia pavartotumėme. Tai virš tų teisinių standartų. Ir koks yra privalumas čia? Privalumas tas, kad e, galiausiai vartotojas, e, pirkėjas sumoka papildomus kaštus. Tai yra privalumas dėl to, kad užtikrinamas didesnis e, saugumas ūkininkui. Ūkininkas tada turi daugmaž vienodas sąlygas, tačiau papildomi reikalavimai, kurių turi piliečiai, vartotojai, puiku, jie turi teisę turėti tokių reikalavimų, tada jie turi už tai ir patys ir sumokėti. Taigi turi būti teisinė sistema ir šalia to e, privačios iniciatyvos. Ir tokiu būdu galima daryti skirtumą tarp mažmenininkų. Ir tai jiems irgi yra privalumas. Galime tai palyginti su kitais regionais už ES ribų. Aš palyginau JAV ir ES standartus gyvūnų gerovės rytyje ir JAV iš vis nėra jokių teisės aktų dėl gyvūnų gerovės. Viskas grindžiama pramonės standartais, mažmeninkų standartais ir gera žemės ūkio praktika. O ūkininkai, kurie dirba su tais pramonės standartais, pavyzdžiui, kiaulininkystės sektoriuje, jie laikosi daug maž panašių gyvūnų gerovės standartų. Yra šiek tiek tokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl uh, dėl e, paršavedžių ir panašiai, tačiau vis tiek sistema veikia ir tokio požiūrio dėje mes nesilaikome ES, nes turime ES bazę, tada nacionalinės interpretacijas ir papildomas priemonės ir tada dar, kaip rodžiau, privačias iniciatyvas. Dėkoju. Merci, merci beaucoup pour votre présentation. Dėkoju už pasisakymus. Na, dabar siūlyčiau iš karto perėti prie diskusijų. Ir um, dar pasakys ir komisijos atstovai, bet pirmiausia, ponui Luozo užduosiu žodį. E, suteiksiu galimybę pasakyti, jis paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga e, yra likusi manyti, kad tai yra garantas tarp nacionalinių valstybės narių siekiant įdėkti atitinkamą sistemą. Tačiau ta sistema labai nesažininga konkurencijos prasme ir tas pasakytina apie visas rytis. Dėl to atsiranda naujų normų, taisyklių, reglamentų ir jau dešimčius metų jų kaupėsi ir kaupėsi ir vis sudėtingiau žemės ūkio darbuotojams dirbti žemės ūkio srityje. Aplinkosaugos klausimas, aišku, čia yra labai svarbus ir europinės taisyklės tampa sunkiai įgyvendinamos. Uh, Ir e, pats norėčiau pasakyti, kad esu pats ūkininkas ir kaip kiti kolegos ūkininkai. Norėčiau pasakyti, kad viskas darosi taip sudėtinga, kad faktiškai neįmanoma išgyventi žemės ūkio veiklos. Egzistuoja ne vienodi teisės aktai. Kalbant apie darbo kaštus, pavyzdžiui, taip pat e, kai kurios valstybės narės naudoja mažai apmokamą darbo jėgą, tai yra socialinis dempingas, kurį reiktų iš tiesų uždrausti yra įvairūs teisės aktai dėl sanitarinių priemonių ir, man atrodo, Prancūzijoje yra draudžiami tam tikri, tam tikri produktai, kurie laikomi kancerogeniniais. Ir ES lygmenių panašu, kad e, tik tai Prancūzijoje yra draudžiamas šis produktas. Taip pat, aišku, yra vartotojų, vartotojų sveikatos teisės aktai ir norėčiau priminti, kad EFSA irgi ne, nes, nesurinko pakankamai įrodymų, kad būtų uždrausta ta priemonė. Nebuvo įrodyta, kad ji neigiamai veikia vyšnių derlių e, Prancūzijoje. Taigi, mes e, manome, kad e, čia reikėtų pirmiausia pritaikyti subsidiarumo principą ir atsakyti tų visų nereikalingų taisyklių. Ačiū, e, ponas Deman. Šitas, Alry. Dėkuoju pirmininkė, labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už šitą surenktą klausimą labai įdomus klausimas, nes mes tikrai dabar pasidalinsime informaciją iš įvairių skirtingų perspektyvų ir tai yra labai gerai. Ir be abejo, galėtume pasižiūrėti atgalinę tvarką į visus taikomus teisės aktus. Turiu pasakyti, kad aš e, labai Mm, bijau tos idėjos, kad e, daugiau lankstumo būtų įvesta valstybėse narėse, nes tada mes turėsime tarti duris daugiau susiet, e, didesniai susietai paramai. Ir mm, Aišku, turime būti labai atsargus ir dėl valstybės pagalbos ir turime užtikrinti, kad uh, kad būtų visur vienodos e, sąlygos užtikrintos. Jūs pats kalbėjote apie tai, kad galima būtų panaudoti krizių fondą, tačiau tai taip pat yra susiję su valstybės pagalbos taisyklėmis. Ir tai taip pat galėtų sukelti nelygias e, sąlygas visose valstybėse narėse. Aš manyčiau, kad e, pajamų, para, para, paramos pajamoms tiekimas galėtų turėti e, atvirkštinį poveikį. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau padėkoti keturiems ekspertams, kurie perskaitė savo pranešimus. Aš norėčiau užduoti keltą klausimą. E, Pirmojo nuomenėje buvo kalbama apie didesnį lankstumą žemės ūkio reformoje. Man netrodo tai labai patrauklu. Mes gyvename e, e, tokioje situacijoje, kur e, iš tikrųjų tai galėtų sukelti iškraipytą konkurenciją. Mes turime labai didelius skirtumus tarp valstybių narių. Ir tokie pasiūlymai, kaip jūs minėjote, tikrai e, nepadėtų. Pavyzdžiui, e, pagal pirmąjį ramstį yra e, tiesioginės išmokos ir tarp valstybių, ne tik tarp valstybių narių yra didžiuliai skirtumai, bet ir pačiose valstybėse narėse sudaro labai didžiulį, didžiulį skirtumą. Kai kur, pavyzdžiui, Prancūzija mokama už hektarą 10 eurų, kai kur 1000. Ir E, didesnis lankstumas dar didesnis skirtumus padarytų. Jūs taip pat kalbėjote apie 500 milijonų eurų, kurie e, gali būti išmokėti. Galbūt geriau šitie 500 milijonų eurų e, galėtų būti išmokėti tam, kad būtų pakeista našta rinkoje. Pavyzdžiui, mes galėtume pa, pa, pašalinti e, e, iš Azijos ateinančius neigiamus padarinius ir tam panaudoti šitą fondą. Kitas dalykas, kol kol kas nebuvo paminėtas. Mes turėtume pasirūpinti, kad produktai iš kitų valstybių narių e, nepradinktų. Mes dabar e, galime iškraipyti vidaus rinką ES, jeigu Vokietijos produktai negalės e, būti siūlomi Prancūzijoje, prancūzijai, prancūziški Italijoje. Ir mes e, turėtume užtikrinti, kad būtų imtosi priemonių, jog nebūtų suskaldyta Europos rinka. Mes turėtume pasižiūrėti į pastaruosius rinkimus. Aš e, stebėjau e, BŽUP evoliuciją pastaruosius 50 metų ir per paskutinį e, BŽUP etapą mes labai daug pasistumėjome nuo, ankstesnio, mm, nuo ankstesnių pasiūlymų. Dėkuoju. Ir aš noriu padėkoti ekspertams už įdomius pranešimus, kurių e, išklausėme šiandieną po pietų. Aš taip pat žinau, kad e, trūksta lygių galimybių skirtingose valstybėse narėse. Ir vis didėja pavojus, kad BŽUP gali būti renacionalizuota, kaip sakė paskutinis kalbėtojas prieš mane. Mes pripažįstame pieno sektoriaus sunkumus. 30 procentų sumažėjo kainos. Ir mes nereagavome į Europos problemas, primdami europietiškus sprendimus. Mes tiesiog tą pareigą palikome valstybėms narėms. Ir E, daugumą, e, didelę sumą, tai yra 500 milijonų skyrė komisija, tačiau visa kita įsipareigojo susimokėti valstybės narės. Mums tikrai trūksta efektyvumo. Ponas Tes jau sakė, kad E, daug pinigų apskritai buvo neišleisti. Tikrai kyla didžiulis pavojus, e, kad e, ŽVŽUP bus renacionalizuota. Mes negalime išspręsti tos problemos kitaip, kaip tik tais grįžtami prie europietiško požiūrio. Valstybės narės turi mm, ir savo pareigas atlikti. Mes turime turėti ir nacionalinį, ir europinį požiūrį tam, kad sukurtume tikrą BŽUP. Norėčiau paklausti, Jan Mat, ką Jūs galvojate apie vidutinės trukmės peržiūrą? Ar mes ją atliksime? Ar tiesiog mojuojame šitą vėliavą ir viskas? Mes turėtume panalizuoti teisės aktus, nes kitaip e, tai bus nieko vertas reikalas. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem. Nepetir. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie šiandien kalbėjo ir norėčiau užduoti klausimą kolegai iš Vengrijos. Jis kalbėjo apie PVM mažinimo priemonės. Ar tos priemonės, kurias jūs numatėte Vengrijoje, jau davė rezultatų, konkrečių rezultatų? Ir ar jūs mažinote PVM nuo 25 iki 5 procentų tik tai skerdenoms? Ar PVM sumažina tas yra ir pienui, ir galbūt kitose srityse? Ar tai yra tik tai laikina priemonė, reaguojant į tuos į sunkumus, kurios patiria tie du sektoriai? Ačiū. Ačiū, pane Šrojer. Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad šiandien surengėme šios klausimus, nes kalbame, kalbėjome apie tai, kad žemės ūkis patiria krizę praeitą savaitę ir dabar. E, šiandien irgi aptarėme žemės ūkio sektorių ir manau, kad daug ką galėtumėme nuveikti kartu. Ir aš norėčiau užduoti klausimą Albretui Jan Mat. Rūpiučio mėnesį vyko Rusijos produktų boikotas ir tai ypatingai, atsiprašau, boikotas Rusijoje dėl mūsų produkcijos, ypatingai vaisių ir daržovių sektorija. Ir kalba eina apie kel, 200 milijonų. Bet e, nelabai aišku, kaip tie pinigai, ar tie pinigai pasiekė ūkininkus. Ir man atrodo, kad e, galvinkystės, kilinkystės sektorija irgi buvo sudėtinga įsisavinti tas lėšas. Pažvelkime į tai, kaip Prancūzija, Belgija ir Danija panaudojo tas lėšas. Ir dėja, Niderlanduose tai yra visai kitokia situacija. Dėl sertifikavimo ūkininkams tenka, ūkininkai siunčia galybę elektroninio pašto laiškų, nes jie nori išsiaiškinti apie sertifikavimą ir ženklinimą etiketėmis. Gal ponas Albrecht Jan Mat galėtų mums pasakyti, ar iš tiesų tos priemonės pasiekia ūkininkus ir tai yra daroma veiksmingai. Ponui Hosta norėčiau kelis klausimus užduoti apie kiaulinkystės sektorių, kur kaštai iš, išaugę Niderlanduose, tačiau aš su pirmininkančios valstybės atstovais kalbėjausi visai neseniai, ministras Vandan lankėsi čia Bruselėje ir aš apie jį, su juo kalbėjausi apie kiaulinkystės sektorių, nes iš tiesų buvo daug investuojama į gyvūnų uh, gerovės ir aplinkosaugos priemonės ir norime, kad tos investicijos duotų gražą. Tačiau panašu, kad tai yra labai didelė kliūtis, kaip Niderlandų ūkininkai gaus, gra, gaus savo investuojamų investicijų gražą. Ir dar vienas klausimas. Natūra 2000. Pumainių ir paukščių direktyva. Mes biologinės įvairovės strategiją patvirtinome ir gairės buvo numatytos Europos lygmenių. Tik tokiu būdu įmanomas sprendimas. Jūs, ponia Mat, žinote, kad mano provincijoje, toje vietoje, kur aš, kurios, kur aš gyvenu, Niderlanduose, matome, kad mažėja ūkininkų ir norėčiau paklausti, kaip surasti būdų, kaip būtų galima tas gairias pritaikyti, aš velgiu į kolegas ir iš kitų šalių. Aš viską vertinu, aišku, iš savo šalies perspektyvos, tačiau manau, kad problemų yra ir kitur. Ir labai apmaudu, kad taip yra, nes tai gali reikšti pininkystės sektoriaus nykimą Niderlanduose. Ačiū, ponas Ozolin. Hausling. Gerbiami kolegos, man yra tikrai labai keista, kad e, mes e, čia. Fond Nacional skundžiasi, kad mes neturime BŽUP. Ir taip pat kalbate, kad galime grįžti prie renacionalizavimo. E, Kiek, reiškia, kiekviena šalis, Prancūzija, Vokietija turėtų savo nacionalinę politiką, tačiau mes turėtume visose srityse kartu kaip tik susilieti ir turėti bendrus teisės aktus. Ir, tačiau paskui susidurėme su gyvenimo problema, pavyzdžiui, kai kalbame apie gyvūnų apsaugos teisės aktus, tai dauguma jų tiesiog nėra perkelia. Ir, problema yra ta, kad e, tie teisės aktai nėra nusekliai, pakankamai nusekliai gyvendinti. Ir dabar e, mes e, turime bendrą valiutą ir bendrą socialinę gerovės politiką, tačiau turime daug skirtumų. Ir taip ir Niderlandai, ir, Vok ir Vokietijos e, įvairūs regionai e, turi daug aukštesnius standartus nei, pavyzdžiui, kažkur Airijoje. Taip yra. E, E, mums galbūt e, ten, kur yra didesnė galvijų koncentracija, reikia griežtesnių teisės aktų regulia, taisyklių nei, nei ten, kur jau auginama mažai. E, na tai natūralu. Tačiau man esminis dalykas ir mes turime tai įgyvendinti, mes turime užtikrinti geresnį ženklinimą E, kilmės ženklinimą ir kitokias e, nuostatas perkelti. Taip pat turime tuos teisės aktus padaryti skaidresnius, turime žinoti, kur, iš kur kilia tie produktai. Ir mes norime e, sustiprinti laisvą vartotojo valią, pasirinkimą. Taip pat aš nežinau, ar galima būtų pašalinti neligumus. Nes žinome, kad pas, po paskutinės BŽUP reformos tas, to, tos nelygios sąlygos yra tikrai e, didelės. Ir mums reikia kai ką pakoreguoti nacionalinėme lygmenyje, tai tikrai neginčiama, tačiau taip pat turėtume prisiderinti prie daugelio Europos teisės aktų. Merci, Monsieur Ferrand. Oui, merci, Monsieur Ferrand. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiek tiek esu nustebęs, nes, nustebęs, nes pirmąjį kartą vyksta politinės diskusijos Žemės ūkio komitete. Esu nuspre, nus, nustebęs dėl to, kad man Žemės ūkio politika vienoda ir iš kairės ir iš dešinės vertinant. Ir kaip ponas Des, ponas De Castro kalbėjo apie vidinę politikos padėtį Žemės ūkio sektorija Aš manau, kad e, per greita būtų daryti tokias išvadas. Ponui Des norėčiau pasakyti, kad mes nesame atsakingi už Austrijos vidaus politiką. Ponui De, Gastro, De Castro norėčiau pasakyti, kad jeigu jisai nori, kad valstybė negalėtų rūpinti savo žemės ūkio sektoriumi, o tą daryti Europos komisija tik tai, jis gali bandyti įtikinti e, ūkininkus dėl to Ir tikrai pirmąjį kartą aš matau, kad vyksta politinės diskusijos. Čia Žemės ūkio komitete, man atrodo, kad tai netinkama vieta, bent jau taip mano nacionalinis frontas. Ir dar norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs nematote tai, kas vyksta šiandien Europos Sąjungoje, kad yra pono Or Orbano skubos tvar, e, planas, kuris yra pasiūlytas per vėlai, tai yra ne, neprimtinas ir nepakankamas planas, kadangi nėra atsižvelgiama į realybę, į tai, sunku, su kokiais sunkumais susidarė žemės ūkio sektorius. Ir taip pat problema yra ta, kad šiandieną dėja Europos komisija yra atsakinga už žemės ūkio krizę. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kiekviena valstybė remia savo žemės ūkio politiką ir daro viską, kad jokia ES priemonė nepakenktų ūkininkams, bet matome, kad realybė skiriasi priklausomai nuo valstybės. Dar norėčiau pasakyti, kad šiandieną ne valstybių narių politika, kurią reiktų šiandien pasmerkti, dėja, tai yra Europos komisijos politika, kurią šiandien smerkėme ir kuri, mano vertinimu, yra tokia politika, kuri galiausiai neleidžia valstybėms narėms rūpinti savo ūkininkais ir galiausiai yra įpareigojamos valstybės daryti viską, kad pasiduotų Europos komisijos įtakos zonai. Ir aš gailestauju, kad taip yra ir manau, kad mes visi turime patys įvertinti 14, 14 metais pristatytos bendrosios žemės ūkio politikos problemas ir spragas, nes Dabar matome, kad valstybės narės negali rūpinti savo žemės ūkio sektoriumi. Ir ponas Organ, Orban, jisai dabar kaip ir bando tvarkyti visą žemės ūkio sektorių Europos Sąjungoje. Ačiū, panas Erdos. Köszönöm szépen. Petír képviselő asszonyhoz csak... Ačiū. Pane pirmininkė, pane Petyr. Uh, kalbėjo apie PVM mažinimą ir klausė, kokią, kokį, kokią įtaką tai darė gyvulinkystės sektoriui nuo 25 iki 5 procentų buvo sumažintas PVM ir Vengrijoje tas pats taikoma paukštininkystės ir taip pat pieno sektoriams. Taigi PVM e, buvo sumažintas nuo 25 iki 5 procentų. Ir dabar, ponai, dar Zabotkai, norėčiau užduoti klausimą. Pagal jūsų prognozes, kokias tai turės pasiekmes, tas PVM sumažinimas iki 5 procentų pieno sektoriai. Konkrečiai norėčiau paklausti, kokie, koks bus poveikis pinkistės sektoriui tokio PVM sumažinimo. Ačiū. Kągi diskusijos baigiamos, tai dabar norėčiau suteikti žodį visiems ekspertams pasisakyti. Kad jūs galėtumėte sureaguoti tai, kas buvo pasakyta diskusijose. Ponas Lindberg kalbės pirmasis. 3-4 minutės galbūt, jeigu jums tinka. Iš savo vietos galite kalbėti. Taip. Thank you much. Well, um, as I... Dėkuoju. Kaip aš teisingai supratau, vienas iš klausimų atspindė tai, kad kažkam sudarė įspūdis, jog aš palaikau kitokius skirtingus reikalavimus, skirtingą lankstumą įvairios valstybės narės ir panašiai. Tačiau taip nėra. Aš tiesiog konstatuoju, kokia yra situacija. Jeigu norite, kad jinai pasikeistų, mano pasiūlymas būtų pirmiausiai stiprinti skaidrumą ir suteikti ūkininkams tam tikrą instrumentą, kuris leistų mažinti tą atotrukį tarp valstybių narių. Tiesiog pirmiausiai plačiau supažįstant, kaip kokios taisyklės taikomos kurioje valstybėje narėje, nes aš manau, kad tokiu atveju būtų lengviau diskutuoti ir pateikti savo argumentus tiek valstybių narių viduje, tiek ir komisijai įrodinėti, kad tam tikra stacija turėtų keistis. Ir mano bent jau patirtis rodo, kad mes tikrai pasinaudojame tokią informaciją, kurią gavome iš kitų valstybių narių, tam, kad pakeistume tam tikras procedūras, tam tikrą tvarką Danijoje. Ačiū. Dėkoju, panas Zabatkai. Köszönöm szépen Petir asszony kérdését. Ačiū. Atsakysiu į ponios Petir klausimą ir taip pat Kolega jau, man atrodo, iš dalies atsakė į jos iškeltą klausimą. 2016 metais, konkrečiai sausio mėnesį, buvo pritaikyta ši priemonė sumažinti PVM procentą nuo 27 iki 5 procentų ir tada mes, na, tokiu būdu bandome stabilizuoti keulinkistės sektorių, keulinkistės rinką Vengrijoje. Mes matome, kad na, tame sektorius buvo labai nuskurdęs ir, kaip minėjau, apskritai pragyvenimo lygis buvo smarkiai sumažėjęs, Vengrijoje tik 60 procentų gyventojų negalėjo įpirkti keulienos. Toliau pieninkystės sektoriuje, taip pat paukštininkystės sektoriuje irgi buvo jaučiama tokia tendencija kitose, taip pat mėsos sektoriuose, jautienos ir, ir panašiai. Ir ta priemonė buvo numatyta taip pat ir kiaušinių sektoriuje, būtent buvo numatyta nuo 27 iki 5 procentų sumažinti PVM kiaušiniams, bet ne visiems produktams. Kalbant apie kiaulinkystės sektorių, tai čia yra baziniai, kalba eina apie bazinius produktus. Tai yra karkasai, puskarkasiai, Taip pat e, mėsa, kuri yra parduodama parduotuvėse. Taigi tokiems e, produktams, kaip na, mėsa, kuri parduodama pardu, e, parduotuvėje, nėra dar mažinamas PVM, tik tai baziniams produktams. Ir taip pat manome, kad sumažinus PVM procentą E, tai, na, paspartino ir padidino suvartojimą e, šios mėsos ir tokiu būdu stabilizavosi rinka ir taip pat palaipsniui auga produkcijos mastai. Taip pat, aišku, reikia atlikti poveikio vertinimą. Šimtas milijardų maždaug e, vienetų pas mus yra ir, aišku, tas poveikis dar nėra visiškai įvertintas, bet kai bus atliktas poveikio vertinimas, mes matysime konkrečius rezultatus. Ačiū, dėkoju, ponas e, Mat. Dank u, eh, voorzitter. Ik had een aantal gerichte vragen. Labai ačiū. <clears throat> Pone pirminkė, viens ar du klausimai buvo adresuoti tiesiogiai man. Buvo klausimas apie socialinį dempingą. Ir be abejo, turime vengti šio reiškinio. Be abejo, problema yra tame, kad viso Europos Sąjungoje nėra nustatytas minimalus atlyginimas ir tas irgi iškraipo lygias žaidimo sąlygas. Tas be abejo kelia nerimą mano savaimo organizacijai, taip pat ir Žemės ūkio ministram. iš tikrųjų nustačius tam tikrą e, minimalų bendrą visoje Europoje atlyginimą, tas padėtų pataisyti patį. E, dabar turbūt visi žino, kad e, jeigu reikės paimti daugiau pinigų iš krizių fondo, tai tas atsilieps tiesiog nemišmoko. Tai ko gero būtų pats baisiausias dalykas, kalbame apie kelišimtus milijonų tai tikrai nepadės kažko daug padaryti rinkoje, kažko daug nuveikti rinkoje. Ir tikrai ne pats geriausias būdas. Geriausia būtų tiesiog e, skatinti eksportą. E, taip pat e, raginti gamintojus dalyvauti įvairiose prekyminėse mūgėse. Ir vienu žodžiu, visokiojopai plėtoti eksportą. Aš manau, kad komisijos pirmininkas Junkeris turėtų vykti į Rusiją. Aš žinau, kad jis tą darys, birželio mėnesį, bet jis tikrai turi nuvykti į Rusiją ir kalbėtis, nes tai yra labai bloga patys dabar e, ūkininkams ir faktas, kad be abejo rusai patys taip pat nukentėjo savo pačių, nuo savo pačių politikos ir dabar mes žinome, kad e, Rusijoje gyventojai apie 50 procentų visų pajamų išleidžia maistui. Tuo tarpu, kai galėtų iš tikrųjų valgyti europietiškus obuolius ir karbonadą. Na, o grįžtant prie klausimą dėl tų 500 milijonų eurų. Aš manau, kad mes galėjom viską padaryti gerokai kitaip. Aš žinau, kad visi džiaugiasi, kai buvo paskirti tie 500 milijonų eurų, tačiau iškilo problemų juos skirstant. Ir taip pat paskirstimas išmokėjimas ES taip pat nebuvo vienodas. Ir be abejo, pieno sektorius, važiuoju, Niderlanduose kalbėjosi su savo ministru, tačiau pinigai taip ir nepasiekė ūkininkų piniginių. veikiau tie pinigai buvo nukreipti tam, tikrai, tam tikram sektorius atnaujinimui. Tačiau atskirų ūkininkų tos lėšos nepasiekė. Na, problema yra ta, kad jeigu jūs turite kažkokią nacionalinę darbo tvarkę, tai iš tikrųjų nei ūkininkams, nei sodininkams, nei daržininkams tas per daug nepadės. Pasinaudoti jau e, suteiktais pinigais. Na ir vėlgi aš galiu pasakyti, kad taip, e, visa pati politika nėra apsaugota nuo krizės ir be abejo reikia kalbėti apie Europos pinigus, apie biudžetą, taip pat apie vidurį laikotarpio peržiūrą, kadangi gali būti apie 10 procentų teks perskirstyti kitiem tikslam. Ir tai tikrai nebūtų pats geriausias sprendimas. Tačiau vidurį laikotarpio peržiūrą, susalgė be abejo, kad pinigai yra skirti ir kad mes e, padarome reikiamų pakeitimų. Tai ko gero būtų neblogas būdas paskatinti eksportą ir tai būtų ko gero teisingas kelias. Tačiau aš nesu toks jau tikras, kai kalbu apie vidurio laikotarpio e, peržiūrą. Juolab, kad nusimato galimybė taip pat, kad gali būti dalis lėšų perimti žemės ūkio ir perskirti tai kitus e, biudžetus į kitus sektorius. Na, kalbant apie Rusijos boikotą, be abejo, ten yra rinka, kurią mums reikėtų vėl atverti. Komisijos pirmininkas Junkeris kalbėjo. Na, jis be abejo stebi padėtį, jisai stebėjo vienas iš dviračių lenktynių Niderlanduose. Ir vėlgi ten irgi galioja tie patys dėsniai, kad jūs e, negalite kartais e, laimėti visų lenktynių, vien tik tai būdamas geras sprinteris ar greitai pradėjęs lenktynės. Taigi aš manau, kad Junkeris galbūt taip pat įsibėgės. Bet kuriuo atveju reikėtų turbūt ir toliau e, fiksuoti informaciją, pavyzdžiui, gyvūn gerovės srityje, e, jeigu ženklinimas nenaudojamas taip, kaip skirta, tai vėlgi tas pažydžia vartotojų interesus, kadangi jie iš tikrųjų turėtų gauti visą teisingą informaciją tam, kad galėtų pagristai rinktis. Aš labai tikiuosi, kad mes pasieksime tinkamos pusiausvėros. Buvo užsiminti taip pat apie Natūra 2000 Na ir aš tikrai e, esu nieko prieš, kad rūpintumės gyvūnėliais ir gamta, tačiau tai nereiškia, kad tas turi būti daroma vien tik tai ūkininkų sąskaita. Aš noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų tam tikra takoskirė tarp ūkininkų, ūkininkavimo ir gamtos um, taikoma gana lankščiai. Pavyzdžiui, e, vienas iš ganyklų tipų mes gavome E, tam tikrą leidimą ir yra skirtos e, taip pat netgi lėšos e, būtent tokiam žemės ūkiui, tokiam ūkininkavimui, kuris suderinamas su gamtosauga. Tačiau nebūkime dogmatiški. Žemės ūkio komitetas ir aplinkos komitetas turbūt um, turi apie ką pasikalbėti ir gali rasti tą tinkamą pusiausvyrą, kuri atspindėtų ir aplinkos saugos, ir žemės ūkio interesus. Ir dar, uh, atrodo, Ponas Farampas sakė, kad nacionalinis požiūris yra geriausias būdas judėti į priekį. Be abejo, Prancūzija yra trečioji pasaulyje žemės ūkio gamintoja. Ir um, aš manau, kad um, čia tai Prancūzijos žemės ūkis be abejo um, nežlugtų, jeigu žlugtų europinis žemės ūkis. Tačiau vis dėlto labai svarbu, kad mes galėtumėm rasti uh, lėšų krizės spręsti ir kad visą tai darytumėm tik tai laikydamėsi europinių taisyklių, europinių principų, tai ko gero būtų tiesiausias kelias į sėkmę. Ačiū už klausimus ir. E, Kągi, aš noriu atsakyti į panas e, Šajas e, klausimą. E, Jis sakė, kad yra tam tikrų na, nuo savų kaštų dėl tam tikrų reikalavimų, gyvūnų gerovės srityje, aplinkosaugos srityje ir panašiai. Tačiau yra dvi direktyvos. Viena kalba apie e, stambiuosius ūkius, e, masto ekonomiką ir jų efektyvumą ir be abejo tai gali turėti įtakos. Ta prasme, kad didinant gamybos mastą, procese mm, auga paršiukų mirtingumas. Ir e, tokiu būdu efektyvumas kaip ir mažėja. Be abejo, esame tam tikrų dalykų, e, kurių mes negalime ignoruoti tiek visuomenėje, tiek ir e, rinkoje. Negalime ignoruoti ir vartotojų, ir ūkininkų interesų. Ir jeigu visus juos subalansuosime, suderinsime, tai tada iš tikrųjų būtų galima galbūt sukurti e, lygias e, veiklos sąlygas. E, na, o tam tikras spragas galėtų užpildyti privačios iniciatyvos. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pridurti šiame kontekste. Švedijoje, pavyzdžiui, yra dabar poreikis šiaudams, taip sakant, didelė šiaudų paklausa, nes jie naudojami kaip kraikas. Tačiau E, jeigu pasižiūrėsite Ispanijoje, e, situacija visiškai kitokia, kadangi tiesiog tarp pietų ir šiaurės yra didžiuliai klimatiniai skirtumai ir šiaudai nėra tokie, jau, toks jau geras kraikas karšto klimato sąlygoms. Toliau Suomijoje vėlgi buvo labiau orientuotas į privačias iniciatyvas ir jeigu e, pamatuotumėm, palygintumėm e, individualiai keuliai skirtą plotą, indų plotą, e, tai tam tikrai reikalavimai buvo įteisinti įstatymu, tačiau paskui buvo nuspręsta, kad nueita per toli ir buvo iškota kitų kelių. Taigi, aš manau, kad e, galima kalbėti apie tam tikrą na, struktūrą, bendras rėmus, kurios nustato įstatymas. Ir ką mes padarėme, tai iš tikrųjų, kad mes e, pakeitėme šias nuostatas ir e, palikome tą bendrą struktūrą, kurią nustatė ES lygmuo. Ačiū už pristatymus ir ats... už tai, kad atsakėte į klausimus. Dėkoju, kad atvykote, kad prisidedate prie mūsų komiteto darbo. Aš tikiuosi, kad tos diskusijos nenuėjo veltui, aš tikiuosi, kad buvo atsakytai svarbus klausimus ir jūsų nuomonė mums tikrai leis uh, toliau svarstyti įvairius klausimus mūsų komitete. Taigi, baigėme pirmąjį darbo atvarkės klausimą ir dabar pereisime prie antrosios dalies. Europos komisija pristatys savo nuomonę apie deleguotusius ir gyvenimo aktus susijusius su žemės ūkio krizėmis. Ponas Kortė, man atrodo, prie mūsų prisijungs. Gal aš siūlyčiau tuomet kelias, paskelbti kelių minučių pertrauką, kol jisai atvyks. Ir per tas kelias minutės norėčiau Peter Jar pasveikinti su gimtadieniu, kuris jau praėjo prieš kelias dienas, bet vis tiek pasinaudosiu progą ir pasveikinsiu jūsų praėjusiu gimtadieniu. Jisai vakar įvyko. Taigi sveikinu ir galbūt Skelbiu tuomet trumpą techninę pertrauką. Palauksime, kol atvyks komisijos atstovai. Je vous propose de, de reprendre les travaux, parce que M. Corté nous a, nous a rejoint. Je... Siūlyčiau pratesti darbą, panas Kortės prie mūsų jau prisijungė, atvyko, taigi sveiki atvykę. Pone Kort. Norėčiau visus pakviesti susėsti į vietas, kad galėtumėme keist, pasikeisti nuomonėmis su komisijos atstovais. Uh, Dėkoju uždėmesi. Kalbėsime apie keitimąsi nuomonėmis. Keisimės nuomonėmis su komisija apie deleguotusius ir gyvenimo aktus susijusius su žemės ūkio krizėmis. Norėčiau padėkoti ponui Kortai, kad jis atvyko. Kalbėsime apie deleguotusius aktus E, susijusius žemės ūkio rinkomis ir krizėmis. Komisaras Hoganas, kaip jūs tikriausiai žinote, e, kovo 14 dieną Žemės ūkio ir žemkystės taryboje paskelbė tam tikrus, padarė tam tikrus pareiškimus susijusius su pininkystės sektoriumi. Tai yra konkretus deleguotis aktas, kuris buvo patvirtintas skubos tvarka ir jis jau yra įsigaliojęs ir, kaip žinote, mes dar turime galimybę, kaip parlamentas, pasipriešinti tam deleguotojam aktui. Kalba eina apie įgyvenimo aktą irgi to, toje pačioje srityje, susijusi su įgyvenimo reglament, reglamentu numeris 2016-559, kur kalbama apie pieno ir pieno produktų sektoriaus planavimą ir sprendimus. Taigi aš norėčiau pakviesti poną Kortę paaiškinti priežastis, kodėl komisija patvirtino šios du teisės aktus, ko, ko siekiama tais dviem teisės aktais. Ir aš norėčiau, kad būtų pristatyti ir kiti gyvenimo bei deleguotieji aktai susiję su žemės ūkio sektoriumi, kurie dabar yra rengiami komisijoje, konkrečiai Agri generalinėme direktorate. Taigi, ponia Korte, žodis jums. Merci, monsieur le président, merci, monsieur Andrieu. Pone pirmininkė, pone Andriu, Aš norėčiau atsiprašyti, kad šiek tiek pavėlavau. Labai dėkuoju už tai, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę šiam, šiam, šio, šio, šio, šios popietės posėdžiui. Prieš atsakydamas į konkrečius jūsų klausimus, aš norėčiau pasakyti, kad e, žemės ūkio rinkoje situacija tikrai yra nelengva. Vis dėlto kainos dar yra per mažos, ypatingai pieninkystės sektoriuje ir taip pat uh, E, keulininkystės sektoriuje ir dėl to yra būtina mums apsikeisti šiandien nuomonėmis ir apie tai pasikalbėti ir dėkoju už galimybę man suteikta šiandieną pateikti naujausios informacijos apie tai, ką yra padariusi Europos komisija nuo to, kai komisijos narys prieš dvi savaitės kreipėsi į visus plenarinėme posėdėje. Pone pirmininkė, aš nepristatinėsiu kiekvienos priemonės, kuri dabar yra įgyvendinima komisijos. Komisijos narys Hoganas paskelbė apie 13 papildomų priemonių, kuriomis bus kovojama su krizėmis žemės ūkio srityje, sektoriuje ir atsižvelgdamas jūsų prašymą, šiandieną daugiausia kalbėsiu apie deleguotusius aktus. Daug dabar vyksta darbo vis dar tvarkomė su privataus sandėliavimo pagalbos paramos schemomis, kurios yra dabar pritaikomas, yra įsteigta Žemės ūkio darbo grupė. Jūs esate čia kviečiami dalyvauti toje darbo grupėje, ponas Vieman, kiti dirba šioje darbo grupėje ir komisija taip pat numatė papildomų lėšų žemės ūkio produktų reklamai. Ir tikriausiai prisiminate, kad 30 milijonų eurų buvo skiriama pieną, geriamam pienui Sirijoje teikti, tai yra Europos, Europos, Europoje pagamintas pienas ir ši programa dabar irgi yra įgyvendinama. Taip pat komisijos narys ir komisijos tarnybos labai aktyviai ieško naujų rinkų Komisijos narys e, Kinijoje ir Japonijoje lankėsi praeitą savaitę, būtent e, konkrečiai šiuo tikslu. Ir dabar galbūt daugiau informacijos galėčiau pateikti apie tai, kas įvyko nuo to laiko, nuo to laiko, kai jisai kreipėsi į parlamento narius prieš dvi savaitės. Pirmoji priemonė, kurią norėčiau paminėti, yra ta, kur nėra reikalingas Europos parlamento sutikimas, bet aš manau, kad ji vis tiek yra labai svarbi, tai yra priemonė didinti intervencinės kainas pieno milteliams. Reglamente yra numatyta maksimali suma 109 tūkstančiai tonų ir 50 tūkstančių tonų e, sviestui. Virš, tos, e, virš to kiekio komisija yra įpareigojama skelbti konkursą. Taigi mes negalime supirkti fiksuotą kainą, bet skelbėme konkursą tokiais atvejais. Komisija patikė pasiūlymą dvigubai padidinti tas viršutinės ribas 218 tūkstančių tonų būtų pieno milteliams ir 100 tūkstančių tonų sviestui. Ir labai greitai tas pasiūlymas buvo priimtas taryboje, tai reiškia, kad dabar yra numatyta galimybė ir toliau supirkinėti pieno miltelius ir sviestą kur kas ilgiau, kol bus pas, pas, pasiekta 218 milijonų tonų riba. Aišku, tai, kad e, komisija supirkinėja tokias didelės sumas, e, did, tokius didelius kiekius, tai nėra pats savaime geras ženklas. Tai tiesiog reiškia, kad rinka nesugeba supirkti e, pieno miltelių. Dėl sviesto problemų nėra, čia jokių problemų nekyla, čia tiesiog yra tik tais problemų su nugriepto pieno milteliais. Ir tai rodo, kad krizė pieninkystės sektoriai yra labai gili. Taigi tai yra padaryta ir dabar yra ta naujoji sistema dėl, nuo praeitų savaitės veikia, ta nauja sistema dėl padvidintos viršutinės ribos. Dar vienas rytis pieninkystės sektoriuje, apie kurią ir jūs minėjote, e, ponė pirmininkė, tai yra čia dvi priemonės konkrečiai aktualios, kurias patvirtino komisija būtent paraginti laisvanoriškus susitarimus tarp ūkininkų, kad jie geriau planuotų savo pieno gamybą. Tai yra gyvendinimo aktas pagal 282 bendros rinkos organizavimo reglamento straipsnį ir taip pat deleguotasis aktas šioje srityje yra priimtas. Tas deleguotasis ir gyvendinimo aktai abu buvo patvirtinti ir galioja nuo balandžio 13 dienos ir jie bus taikomi 6 mėnesių laikotarpiu iki 16 metų spalio 12 dienos galios tos priemonės. Bendras rinkos organizavimas, tai yra konkrečiai bazinis reglamentas, numato pratesti šios priemonės taikymą po to dar papildomams šešiems mėnesiams. Tai reiškia, kad laikotarpis, per kurį e, laisvinoškius tarimai gali būti sudaromi, jau yra skaičiuojamas. Uh, jau prasidėjo ir jums leidus galbūt norėčiau labai trumpai paaiškinti ar plačiau papasakoti, kodėl buvo nuspręsta patvirtinti šią teisės priemonę ir kodėl mes kreipėmės į parlamentą su prašymu pritarti šiai priemoniai pagal tikrinimo deleguotų aktų procedūrą. Jeigu pažvelgtumėme į tai, kas vyksta, kodėl tai yra svarbu, kodėl svarbu paraginti pieno gamintojus Europoje gaminti mažiau. Uh, ir kodėl sudėtinga tą padaryti be šių konkrečių priemonių. Jeigu pažvelgtumėme į situaciją pienininkystės rinkoje, pieno rinkoje ES, čia yra trys svarbus veiksniai, kurie sukuria visus sunkumus. Pirmiausia, be jokios abejonės, tai yra pasaulio rinkos kainų smukimas. Kainos smuko visur pasaulyje, ne tik ES visi pieno gamintojai kenčia dėl to pasaulyje ir taip yra ir dėl plataus vartojimo prekių smukimo. Ne tik kalba eina apie pieną, bet visas prekes, nes paklausa sumažėjo ypatingai Kinijoje. Ir tai yra viena priežasčių. Antroji priežastis, kodėl pinkistės sektorius turi sunkumais ES, yra susijusi su Rusijos embargu. Uh, Kaip žinia, Rusija buvo labai svarbi rinka ES pieno gamintojams. Rinkos nebeliko nuo 2014 m. rūpiučio mėnesio. Trečioji priežastis yra tai, kad po to, kai buvo panaikintos pieno kvotos, praeitų metų balandžio mėnesį pamatėme, kad labai smarkiai išaugo pieno gamyba. Na ir žinoma, dėl to išaugo ir sunkumai rinkoje, nes ir taip jau buvo per daug pagaminama pieno dėl tų dviejų mano pirmą minėtų veiksnių, o dabar panaikinus kvotas matome, kad Europoje, visoje Europoje apie 4-5 procentus papildomai pagaminama pieno po to, kai buvo panaikintos kvotos pieno gamyba išaugusi ne vienodai valstybėse narėse, ne visur valstybėse narėse, ne visose regionuose smarkiai išaugo pieno gamyba, bet akivaizdu, kad ta bendra tendencija egzistuoja visur ES. Jeigu pažvelgtumėme į pieno rinkos observatorijos tinklapį, ten rastumėte visus skaičius su tuo susijusius. Ir būtent šis krizės veiksnys buvo tas, kurį bandėme išspręsti tomis dvimi, dviejomis mano minėtomis priemonėmis. Uh, Taigi dabar yra galimybė ūkininkams, kurie susitelkia yra, susitelkia į gamintojų organizacijas ar kokios tai profesinės sąjungas ar panašiai. Ir jeigu jie susitelkia e, ir susibūrė į kooperatyvus, tada jie gali kartu susėsti ir susitarti vieningai kolektyviai dėl to, kiek jie tieks pieno. Tokie susitarimai, tokios diskusijos paprastai, aišku, šiek tiek pažydinėja konkurencijos teisės aktus, nes ES nėra leidžiama gamintojams susėsti ir susitarti dėl e, gamybos mastų apimties, tai už karto tampa karteliu. Bendrojo rinkos organizacijoje yra numatyta galimybė, esant rimtai kriziai, daryti išlygą ir žemės ūkio produk gamintojams tuomet galima, jeigu jie yra susitelkę, tartis tarpusavyje. Būtent tą mes ir darome. Ir dabar tokia yra, kaip sėkis, ir situacija. Taigi, tam tikra prasme, tai yra tam tikras skydas, kuris yra numatytas bendroje žemės ūkio politikoje apsaugoti e, tas verslo įmonės, kurios nori susitarti, gaminti mažiau arba dėl to, kaip jos valdys savo tiekimą, produkto tiekimą. Taigi, tai yra nauja nuostata. Uh, kuri buvo numatyta bendro, bendrosios rinkos organizacijoje 13 e, metų gruodžio mėnesį ir dabar ta priemonė panaudojama yra pirmąjį kartą. Taigi šiandieną ir komisijos narys ir toliau ragina pieno sektoriaus atstovus pasinaudoti šią galimybę. Taigi, apibendinamas, ponė pirmininkė, dar norėčiau paminėti ir dvi kitas dvi, tris svarbias priemonės. Mes e, komisija taipogi pradėjo procedūrą įsteigti pie, e, mėsos rinkos observatoriją. Kaip žinia, pieno sektoriaus observatorija jau veikia e, dviejus ar trejus metus ir komisaras Hoganas paskelbė, kad jis norėtų įsteigti panašią observatoriją ir mėsos sektoriuje, kad jis stebėtų mėsos rinką. Techniškai kalbant, biurokratiškai kalbant, tas įmanoma tik tai komisijoje įsteigiant ekspertų grupę ir tie ekspertai atrenkami e, atviro konkurso būdu. Tas konkursas dabar yra paskelbtas. Kandidatai, ekspertai gali dalyvauti tame konkurse, pateikti paraiškas iki gegužės 15 dienos. Pirmasis e, toksai rink, e, mėsos rinkos observatorijos susitikimas, tikimės, dar vyks iki vasaros ir tada turėsime dar vieną priemonę, leidžiančią geriau stebėti rinką, geriau nei dabar, kai kas kaip keičiasi e, būtent e, mėsos sektoriuje, tai yra grišiena, jautiena, ir kitos mėsos rūšys. Toliau e, vaisių daržovių sektorius. Vaisių daržovių sektoriuje gera žinia yra ta, kad pažvelgus į priekybos statistinius duomenis, matome, kad daug operatorių, daug veikėjų tame sektoriuje sugebėjo prisitaikyti prie to, kad buvo prarasta Rusijos rinka ir surado alternatyvių rinkų alternatyvių sprendimų. Norėčiau priminti, kad Europos komisija čia irgi prisidėjo. Iš karto rūpiučio mėnesį, taip pat rugsėjo mėnesį buvo numatytos specifinės priemonės skirtos daržovių vaisių sektoriui. Tai yra greitai gendantis produktai. Ir šiandieną mes iš rinkos per tuos mechanizmus išėmėme apie milijoną tonų vaisių ir daržovių. Bendri priemonės pritaikymo kaštai per dviejus metus siekia 262 milijonus eurų. Ta priemonė, kuri šiandien galioja, baigsis jos galiojimas birželio pabaigoje ir tada komisija pasiūlys naują priemonę, tai bus deleguotasis aktas, antrasis deleguotasis aktas, ponė Andri, apie kurį aš dabar iškart ir pakalbėsiu tokiu būdu, bus pratesiama ta programa dar vieneriems metams, kol iki 2017 metų birželio pabaigos, nebent draudimas būtų panaikintas anksčiau, tada būtų aišku viskas fantastiška, bet mes e, pradėjo, e, pasiūlėme reglamentą, kuris galiotų dar vienerius metus. Mes labai atidžiai įvertinome tai, kad reikia pritaikyti dabar veikiančią sistemą, Ir kadangi jau eina treti metai, treti metai nuo to laiko, kai buvo pradėta taikyti šį sistemą, ir daug, sektor, daug sektorių dirbančių žmonių surado naujų rinkų, biudžete numatėtos lėšos e, šiai naujai sistemai ir, ir kiekiams na, bus smarkiai sumažintos. Ir komisija greitai pasiūlys paketą. Ir kiek skiriama bus kiekvienai valstybei nariai. Pažvelgus į tai, kas vyksta nuo 14 metų ir dabar, jeigu pažvelgtumėme į tą priemonę ir paklaustumėme ekspertų, kiek buvo įsisavinta ta priemonė, kuri galioja nuo 15 metų birželio mėnesio, jau vienerius metus maždaug, tai pamatytume, kad 35 procentai lėšų buvo įsisavinta. Tai vėlgi neblogai, nes tai reiškia, kad priemonė mažiau yra reikalinga ir jau per tuos trečiuosius metus mes galėsime pateikti pasiūlymą dėl deleguotojo akto ir atsižvelgti į tą aspektą. Galiausia finansavimas. Komisijos narys labai aiškiai, man atrodo, plenarinėme posėdėje prieš dvi savaitės pasakė, kad šiuo metu nėra galimybės iš ES biudžeto numatyti finansavimą kad e, galėtumėme padėti ūkininkams, kurie norėtų mažinti pieno gamybos apimtis. Tačiau turime, mes e, iš esmės aptarėme ir, kaip ir numatėme, galimybės valstybėms narėms skirti valstybės pagalbą. Valstybės pagalba tam, kad e, būtų suteikta parama su sunkumai susitinčiams ūkininkams šalia jau veik, veikiamų deminimis uh, E, paramos priemonių. Mes tam tikras gairias išsintinėjame valstybėms narėms, kur numatyta, kad 15 tūkstančių eurų ūkiui galima skirti per metus tuose sektoriuose, kurie susiduria su sunkumais. Ir taip pat svarbu ir tai, kad ta valstybės pagalba gali būti skiriama paskolų būdu, kurios turi būti su garantijomis. Ir jeigu ūkininkas įsipareigoja, gaudamas valstybės pagalbą, sumažinti savo gamybą arba stabilizuoti savo gamybos apimtis, tuomet ta pagalba gali būti suteikiama ir kaip negražinama paskola, subsidija ir tada nereikia ūkininkui gražinti tų pinigų. Tačiau tas yra įmanoma tik tais atvejais, jeigu ir gamintojas prisima įsipareigojimus. Ir aš čia konkrečiai turiu omeny pinkystės sektorių, būtent, kad tas ūkininkas, tas gamintojas irgi įsipareigoja tokiu atveju gaminti mažiau pieno. Arba bent jau negaminti daugiau. Būtų keista skirti valstybės pagalbą ir teikti kompensacijas ūkininkams, kurie susiduria su sunkumais ir vis tiek jie gamins dar daugiau pieno. Tai tikrai nebūtų labai prasminga ir protinga. Uh, I have um, you... Aš manau, kad šitos priemonės leido jums apžvelgti naują situaciją nuo tada, kaip komisaras su jumis kalbėjo prieš porą savaičių. Taip pat labai tikiuosi, kad nuo tolimai ateityje jūs galėsite patvirtinti deleguoti aktą, kurį pateikėme jums svarstyti dėl kooperatyvų ir taip pat savanoriškos gamybos mažinimo. Ir taip pat tikiuosi, kad to paties galėsiu paprašyti jūsų dėl deleguoto akto vaisių ir daržovis ir tie, kuris po keletą savaičių turi pasirodyti. Ačiū. Merci, merci beaucoup, monsieur, monsieur Ropė. Ačiū e, ponui Korte. Pradėsime diskusijas. Pradėsime nuo pono Dantano, nes jis yra pranešėjas šiuo klausimu. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Ta informacija, kurią ką tik patikė panas Kortė, rodo, kad Europos komisija dabar pradeda valdyti krizę, bent jau psichologi psichologiškai. Nesu įsitikinęs, kad materialiai ta, ta krizė bus suvaldyta. Nes man atrodo, kad visi komisarai ir ne vien tik tai komisaras atsakingas už biudžetą, uh, kažin ar realiai suvokia, su kokia situacija susi, susiduria žemės ūkio sektoriaus darbuotojai. Aš turiu šiokių tokių paskaičiavimų. Maksimali pagalba, kuri gali būti skiriama valstybės 15 tūkstančių eurų per metus. Daug valstybių, tų valstybių gamintojai dabar teigia, kad bendrai pardavimo kaina nedengia e, gamybos kaštų ir apie 10 centų patiria nuostolį ūkininkai. Taigi galiausiai geriausiu atveju gamybos kaštai ir pardavimo, pardavimo kaina kom, kompensuoja gamybos kaštus, bet pelno nėra. Taigi mes pirmiausia čia turime kažkaip bandyti apginti bendrą žemės ūkio politiką. Ir kas kart, kai iš, ištinka krizė, galiausiai veiksmų turi imtis valstybė. Taigi, man atrodo, kad mūsų piliečiai nusivils ir bendra žemės ūkio politika, jeigu veiksmų turi imtis valstybė. Taigi, svarbu, kad komisijos narys Hoganas ir visa Europos komisija suprastų reikalo esmę. Mėly kolegos, aš esu įsitikinęs, kad nesvarbu, kokie bus pasiūlyti deleguotieji aktai, vienintelė priemonė, kuri bus leis mums išbristi iš krizės šiandieną, būtent raginti gamintojus bendrai visoje Europoje visiems šiek tiek mažinti gamybą. 2 procentai, 2,5 procento, jeigu virš pasiūla bus didesnė negu paklausa, tuomet kiekvienas gamintojas e, turės problemų, pavyzdžiui, e, dėl pašarų ir panašiai. Ir kur kas pigiau bus gauti pagalbą ir tokiu būdu mažinti gamybą, nei imtis administracinėmis problemomis, sandėliuoti ir pardavinėti pagamintus produktus, ar tai būtų sviestas ar kiti produktai. Taigi aš norėčiau uh, pasakyti, kad atsižvelgiant į tuos pasiūlytus deleguotus aktus, komisija pirmiausia turi atsižvelgti iš tai tokias realybės. Tie aktai, pavyzdžiui, dėl kooperatyvų. Ir visos tos priemonės, kurios buvo pasiūlytos. Aš manau, kad Europos parlamentas jų atžvilgių sureaguos palankiai, bet mums reikalinga aiški finansinė vizija, kaip, kaip finansuoti tas priemonės. Ir kalbant apie vaisius ir daržoves, mes laukiame rinkos analizės Ir kai kuriuose valstybėse matome, kad e, kai kurie e, vaisių daržovių augintojai susitvarkė su situacija, surado naujų rinkų. Tačiau dabar, kalbant apie vaisių daržovių rinką per kelis mėnesius, dabar per kelis ateinančius mėnesius ir mes daugiau pamatysime apie tai, kaip išgyvens ši baisių daržovių rinka. Taigi, turime pirmiausia įvertinti rinkos realijas, nes visur Europoje gamyba per ateinančias savaitės tikrai labai suaktyvės vaisių daržovų sektorija. Taigi reikia atsižvelgti į kelių ateinančių savaičių skaičius. Ačiū. Dabar žodis poniai Müller. Kortė. Wo ist es? Korte. Herr Korte, vielen herzlichen Dank. Dėkoju už pasisakymus. Tačiau taip pat e, faktas yra toks, kad e, pas mus Vokietijoje e, mes turime bendryjas ir galėčiau tiesiog Mm, pasakyti, kad mūsų, pilie, mūsų gamintojai turėtų sumažinti savo, e, savo gamybos kiekį 15 procentų. Privačios pieninės stengiasi nevykdyti kriterijų dėl to, kad jie tokiu būdu gali geriausias kainas užtikrinti ūkininkams. Ir turėtume pasakyti, jeigu ES lygmenių dar keletas e, taisyklių yra e, planuojamos, tai ypač kai kalbame apie tos e, pervertinimo reikalavimus, tai mes tada mes dar su, e, apsunkinsime šitą situaciją. Dėl 50 tūkstančių eurų. E, Mūsų Vokietijos žemės ūkio ministras sako, kad šitie 15 tūkstančių eurų, e, e, kurie yra skiriama, tai E, daugiau tikrai ne, ne, nevykdo savo funkcijos. E, faktiškai e, komisija dirba su valstybė, valstybės narėmis, o valstybės narės atitinkamai kreipiasi į komisiją, atrodo, kad pinigų nėra jokių naujų pinigų nėra ir noriu paklausti, ar visoje Europoje nereiktų priimti kitų priemonių. Pavyzdžiui, jau per plenarnę sesiją aš kalbėjau, kad jeigu būtų numatytos kažkokios priemokos už sumažintą e, pieno produkcija būtų daug efektyviau. Galėtume kartu apie tai pakalbėti šiame komitete. Taigi tai būtų tarytum um, priemoka um, dėl prisiderimo prie rinkos. Mes galėtume apie tai pakalbėti ES lygmenių. E, dėkoju. Merci, Monsieur Osling. Ja, Frau Müller, mit dem Vorschlag. Dėkoju. E, dėl E, papildomų e, priemokų, tai dar 60 metų mums reikės laukti vargu. Ar mums tai pasitarnaus būtent tai, ką komisija uh, E, turi mums paaiškinti detaliau. Mes tiek ilgai kalbėjomės, tačiau komisaras e, net nepapasakojo nieko detaliau apie tai, kas yra įtraukta į tuos pasiūlymus. Mes turėtume konkrečiai kalbėti apie kiekius ir skaičius. Valstybės narės gali pasiūlyti savo programas, o gamintojų e, bendrijos gali kalbėti apie E, produkcijos kiekius. Mums reikia vienodų priemonių, kitaip mes negalėsime e, nieko e, pakeisti, nes viskas priklauso nuo gamintojo dabar, nuo pieninių. Mums reikia europinio sprendimo iš komisijos ir valstybės narės dabar turi galimybę tam tikras priemonės pačios finansuotis. Mes dar toli esame nuo bendro sprendimo, kuris padėtų įveikti šitą krizę. Kalbame apie rinkos stebėseną mėsos sektoriuje, stebėsenos centrą. Tačiau gerai, mes sakome, kainos blogos. Ką darome? Šitas e, stebėsenos centras pasiūlė žemės ūkio reformą. Mums reikia priemonių savo rankose. E, jeigu kažkas vyksta, reikia rasti, reikia e, derinti, koordinuoti visą procesą. Mums e, reikia taip pat mokesčių sistemą pakeisti ir apie tai padiskutuoti. Jeigu mums to nepavyks padaryti, tai jokios priemonės nebus efektyvios. O jeigu mūsų um, lentynos bus pilnos pieno ir pilnos uh, pieno miltelių, mes neišspręsime šitos uh, krizės. Kaip ir komisaras sakė, mes uh, visur pasaulyje galime pardavinėti savo pieno produktus. Mes taip padarėme, tačiau tos priemonės nebuvo veiksmingos. Mums reikia Europos priemonių ir turime pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume koordinuoti kiekius, tik tais tada galėsime kažką pakeisti. Mes išgyvenome pačią sunkiausią pieno krizę per istoriją ir dabar pieno kainos gali kristi mažiau nei 20 procentų, tai yra ekonominė katastrofa. Uh, ir e, gali žlugti visas sektorius. Komisija to visiškai nesupranta. Oui, merci. Um... Dėkoju. Ponas Liuozu. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie žemės ūkio krizę ir komisijos bandymus ją išspręsti, norėčiau pasakyti, na, sunkiai sekasi, bet ši, faktiškai nieko jinai neišsprendžia. Uh, Norėčiau pasakyti, kad e, prancūzijos ūkininkai visai neblogai tvarkosi situaciją. 53 procentai žemės ūkio sektorius darbuotojų e, Prancūzijoje. Tvarkosi visai neblogai, 14 procentų e, dėja susiduria su administracinė našta ir yra sum, sumažėjusios jų pajamos. Dabar kalbant apie tai, ką siūlo komisaras Hoganas, bando spręsti jautienos ir e, kiaulienos sektoriaus krizę, taip pat vaisių daržovių sektoriaus krizę, dar viena grūdinių kultūrų sektoriaus krizė, tai irgi yra labai svarbi krizė. Ir šiandieną žemės ūkio produkcijos gamintojai patiria didelės gamybo, didelius gamybos kaštus didesnius nei pardavimo kaina. Štai kokia žūp politikos esmė. Ir tai norėčiau akcentuoti. Ir tai nėra papil... ypatingomis finansavimo priemonėmis krizės neišspręsime. Situacija yra tokia, kad reikia iš esmės keisti bendrą žemės ūkio politiką Europoje. Ta toje politikoje visas reikiamas priemonės reikia numatyti valstybei, kad jis suverenimo pagrindų galėtų um, užtikrinti konkurenciją tarp Europos ga, žemės ūkio produkcijos gamintojų. Uh, kad tai būtų sąžininga konkurencija, nes dabar yra tiek daug administracinių sunkumų ūkininkams. Taip pat e, jie patiria stresą ir labai daug dirba, darbo krūvis yra milžiniškas. Ir stambus, vers, starbios, stambus verslo stambios verslo bendrovės galiausiai pasima visą pelną ir reikia iš naujo pertvarkyti uh, žemės ūkio sektorių. Matome, kad ir išorės rinkos daro didelę įtaką. Ir mes turime pertvarkyti savo žemės ūkį, atsižvelgdami į tai, kas, pavyzdžiui, vyksta JAF ir panašiai, arba tiesiog e, suverenumo pagrindų e, pertvarkyti žemės ūkio politiką. Ir aš matau čia daug parlamentarų, na jų šiandien gal ir nėra labai daug, kurie remia šią politiką, aš suprantu, kad ūkininkams ši politika visiškai nėra primtina. Ir aš manau, kad tai priežastis yra labai paprasta. Daugelis mūsų nesame ūkininkai ir mes nesame taip susirūpinę tuo, kas, kas vyksta žemės ūkio sektoriuje. Ponas Bovė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tai, ką sakė ponas Dantan, yra labai racionalu. Ir aš manau, kas labai aiškiai parodė, kad mes nesutinkame visiškai su tuo, ką pasakė komisija, nes yra daug netitikimo toje politikoje, kuri yra siūloma. Ir tas dėl to visiškai neįmanoma įspręsti problemos, problemų. Renacionalizavimas žemės ūkio sektoriuje. Ta mes jau ir taip padarėme, reformuodami žūp. Ir štai kokia, kokiu tai davė rezultatų. Taigi, tai buvo neteisingas kelias. Taip pat politika nėra nuosekli, nes mes reikalaujame įvairių žemės ūkio sektorių mažinti produkciją, kai kaštai auga. Taigi šiuo atveju tai yra tokia baisi neteisinga spiralė, nes Mes bandome pažaboti apimtis, bet nieko nedarome su kaštais. Ir tas pats pasakytina ir apie kilmės nuorodas ir panašiai, nes, pavyzdžiui, komisija, kai mes e, pateikėme pasiūlymą, atsisakė reguliuoti e, apimtis ir ne, nesudarino to su kainomis. Taigi tokia yra situacija pinkistės sektoriuje. Dabar mėsos sektorius. E, Krizė egzistuoja, tačiau nebu, nėra keliamas esminis klausimas, kuris bus labai svarbus ir ateityje būtent. Tai yra komisijos pasirašomi susitarimai su Kanada, taip pat dėrybos su JAV, taip pat dėrybos su Merkosur šalimis. Šiandieną, jeigu mes pasirašysime tos susitarimus, apie 20-30 procentų šeptel, tai yra pateikti skaičiai. Būtent jautienos ir kitos mėsos sektoriai patirs nuostolių. Tai reiškia, ta krizė, kurią dabar matome, bus dar didesnė. Ir aš kalbu ne tik apie jautiną, bet ir kiaulininkystės sektorių. Čia irgi situacija yra labai panaši, nes Kanada eksportuos kiaules, JAV eksportus ir Merkosur šalis eksportuos kiaules ir galiausiai mes uh, įsisuksime į tą siaubingą spiralę. Taigi štai kokia yra problema. Ir jūs turite galimybę, ir tai jums visiškai nieko nekainuos, panaikinti tas diskusijas dėl susitarimų, dėl laisvos priekybos e, su, su tokiamis šalimis kaip JAF ir Kanada. Dėkoju. Ačiū. Oiburg. Dėkoju, pirmininkė ponas Bovėjų teisingai pasakė, mes e, visada susidurėme su nenuosekle politika. E, viena vertus mes galėtume e, džiaugtis tuo, kad komisaras ragina mažinti priemonės, tačiau taip pat mes tada pradedame veikti nenuosekliai. Turiu papildyti. Mes turėsime, e, mes pralaimėsime pieno gamintojų e, lygmenių, jeigu mes nereaguosime dabar ir nesumažinsime kiekių. Paimkime Rumunijos atvejį su e, Europos pienu kurio yra pervišis ir taip pat mažin, mažas įmonės, kaip galime paimti, kad tos įmonės daugiau tikrai nebeturi galimybės dalyvauti rinkoje efektyviai regioniniu ir Europos lygmeniu. Taip pat, e, kai kalbame apie tai, kiek e, pinigų reikia panaudoti ir kaip palaikyti ūkininkus. Mes e, tik Vokietijoje pas mus buvo 3,1 milijardų eurų išvaistyta subsidijoms pienas subsidijoms. Mes uh, e, išvaistėme, mes, mes pradėjome iš pradžių, jeigu mes būtume iš pradžių mažinę kiekius, tai tada mes būtume tuos pinigus savo pasilikę. O dabar mes, uh, uh, mums tikrai reikia uh, vienodų išmokų visoje Europoje. Merci, Madame Scheiner. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, hier wordt gesproken over het van gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat. Labai ačiū, ponia pirminkė. Kalbant apie pinigus, kurie būtų skirti BŽUP. Kalbėjau su pienininkais praeitą savaitę. Ir jie man sakė, kad jie būtų daugiau negu laimingi, jeigu būtų gavę tos pinigus. Jie norėjo, kad tie pinigai būtų įsisavinti, panaudoti. Ir mm, e, kalba ėjo apie 15 tūkstančių eurų, kurie skirti vienam ūkininkui. Tačiau be abejo, ūkininkai ne vienodi. Vienas gali turėti 20 hektarų, kitas 20... 2000 arba netgi PTR. Pavyzdžiui, aš žinau, e, kad jo, jo, jo e, regione vienas ūkininkas turi ne 20 tūkstančių hektarų. Taigi be abejo, vidutiniškai, bet kuris ūkininkas turbūt labai džiaugtųsi 15 tūkstančių eurų priemoką, tačiau priklauso, aišku, nuo ūkio dydžio. E, ne, jeigu kalbame apie vairias organizacijas, rinkerio dalimus pinigus, tačiau aš turiu vieną ypatingą Olandų, specifinę Olandų problemą galbūt. Labai daug ūkininkų Olandijoje investavo infrastruktūrą, statė pastatus ir dabar jie gauna labai mažas pajamas už pieno litrą, o investicijų paskolos kabo virš jų galvų. Prisiminkite Volkswagen. Įvyko e, daug dalykų, kurie buvo labai nenumatyti ir iš tikrųjų dabar viskas daroma, kad situacija būtų pataisyta. Tačiau kila klausimas, kiek iš tikrųjų laiko prireiks pramoniai, kad padarytų viską, ką reikia. Volkswagenas ir kiti automobilių gamintojai gavo tam tikrą laiką pasitaisyti. Tačiau, kažin ar galime tą patį pasakyti apie BŽUP įgyvenimą Europos Sąjungoje. Niderlandai yra vienas iš pavyzdžių, bet yra ir kitų. Ir ko gero prireiks daugiau laiko, kad problemas būtų išspręstos. Kadangi, kaip jau sakiau, ūkininkai investavo, statė pastatus pavyzdžiui, kad galėtų kaupti surutas, mėšlą ir panašiai. Ir kol E, išsimokės tas paskolas, e, kol padengs tas investicijas, be abejo, jam prireiks kur kas daugiau laiko. Ponas Des. Dėkuoju, pirmininkė. Labai dėkuoju Jums už pateiktą pranešimą ir e, norė, norėčiau į komisiją kreiptis dėl 228 straipsnio ir apie tai jau kalbėjo kiti kolegos nieko neišėjus su savanoriškumu. Kaip, ką reiktų daryti? 50 e, procentų reiktų e, pieno pirkti iš e, bendryjų, pieno bendruomenių, o 50 iš privačių rankų. Ir jeigu jiems teks 50 procentų mažiau gaminti, tai tada reikės mokėti kompensacijas. Uh, Taip pat yra ir pieninės, e, kurios e, daug investavo ir įsitvirtino rinkoje, tai tada e, joms, jos susidurs su sunkumais. Jeigu nieko nebus daroma, tai jos toliau gamins šitą pieną. Taigi nieko nepavyks savanoriškomis priemonėmis pasiekti. Mes galime priimti priemonės pagal kiekvieną Vokietijos žemę ar pagal kiekvieną valstybę narę, pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija ir kitos sumažins gamybą, o kitos toliau gamins nenuramins, nesumažinusios. E, taigi vargu, ar galima bus tai pasiekti savanoriškai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, ką e, jau minėjo kolega Vulė. Mes dabar turime galimybę, galbūt su tais 200 milijonų eurų, E, e, įsitvirtinti rinkoje. Mes galėtume atitinkamai sumažinti kiekius ir turėtume aptarti, kaip tai galima būtų e, finansuoti. Ir mes kalbėjome apie tuos 500 milijonų, kuriuos reiktų iš kažkur paimti. Taip pat mes kalbame apie nacionalinę atsakomybę. Kiekvienas, kiek, pas mus kiekviena šalis yra atsakinga. Jeigu gerais metais mes negalime sumokėti mokesčių ir mokesčius galima perkelti iš vienų metų į kitus, mes galėtume atlaikyti krizės ir pad, e, turime atitinkamą spaudimą daryti valstybėms narėms. Ir taip pat buvo iškelta dar viena mintis, mes neturime neatsakomybės už e, kompetencijos už e, socialinę sritį. Būtų labai gerai, kad e, atitinkamai būtų praktikuojama ir žemės ūkio socialinė politika. Tai būtų labai gerai ūkininkų šeimos. Vokietijoje mes sakome, kad kai kalbame kad 50 procentų e, ir penkia, moka darbdavys, 50 procentų moka darbuotojas, tad būtų labai gerai ūkininkų e, šeimoms, jeigu 50 procentų e, būtų mokama iš trečio BZP ramščio jų socialinėms reikmėms. O kalbant apie kiekius ir intervencinės kainas, tai e, Komisaras pasiūlė 30 e, tūkstančių tonų sviesto. E, tai yra didžiulis kiekis. Ir Ir e, taip pat buvo prisiūlyta 240 tūkstančių tonų ir dabar mes turėtume galimybę per trumpą laikotarpį išimti didžiulį e, kiekį. Tačiau kol kas mes negalime e, įsikišti. Ir mm, tai reikštų, jeigu kad iš e, iš Europos rinkos išimtume 250 tūkstančių sviestų reikštų 500 gramų vienam gyventojui per per metus tai nėra labai didelis e, kiekis, tačiau dabar intervencija yra per vėlų. E, mes turėjome tai padaryti prieš e, kain, kainų žaidimą. O dabar šita sistema nefunkcionuos. Madame Aguilera. Aguilera. Muchas gracias, señor presidente agradecerle al señor Corte su. Norėčiau padėkoti panai Kotlė už tai, ką jis mums papasakojo šiandieną. Taip pat norėčiau e, priminti tą faktą, kad aš nemanau, kad mes teisingai elgiamės e, krizės akivaizdoje primdami sprendimus. Ir iš tikrųjų, taip mes turime tą rimtą krizę, Tačiau ar taip įspėsime problemą, galbūt tai turėtų daryti valstybės narės? Komisija dabar permeta valstybėm narėm prievolį ieškoti sprendimo, pavyzdžiui, pinigysės sektorė. Ir čia sakyčiau, kad reikėtų pasitelkti 222 straipsnį, kuris turėtų būti taikomas visuotinai. Aš suprantu, kas yra savanoriškos priemonės, tačiau jeigu ne visi įmasi tų priemonių, tada jos nebetenka prasmės. Aš, pažiūrėjau, esu iš Ispanijos ir Ispanija iš tikrųjų yra šalis, kuri pagamina daug mažiau negu suvartoja pieno produktų. E, dėl to, kad sektoriai vyko tam tikros pertvarkos prieš keltą metų. Taigi Ispanija perka pieną iš kitų valstybių narių. Ir dabar Ispanijos vyriausybė turės taiga spręsti šią problemą ir mažinti pieno gamybą per 5 metus 6 procentais, kai mes jau ir taip esame valstybė, kuri nepasigamina tiek, kiek reikia. Taigi nemanau, kad čia tikrųjų e, teisinga mintis, kad jeigu ES kyla europinė krizė, ES žemės ūkio sektoriuje, e, staiga bandome iškoti sprendimo renacionalizuodami tuos sprendimus. Aš tikrai nežinau, ar visą tai bus efektyvus sprendimas. Bijau, kad greičiausiai ne. Kai kurios valstybės nėra pasirengusios tokių priemonių gyvendinti. Kai kurios iš jų taip pat pasižymi to, kad ten daugiausiai išaugo pieno gamyba. Taigi aš labai skeptiškai žiūriu į tas priemonės. Gal jos ir geros, bet tada jau jos turi būti taikomos kažkaip tai koordinuotai viso Europos Sąjungoje. Ir dar noriu sakyti vienam iš kalbėtojų, kuris paminėjo, kad pagalbą reikėtų išplėsti sektoriams, kurie. E, ir aš suprantu, kad finansavimo bus tik mažiau ir negarantuota, kad visos tos priemonės bus pakankamai ilgalaikės, kad jos bus tęsiamos tiek, kiek reikėtų. Jeigu toks patesimas būtų įgyvendas nedvėjojant, nedelsiant, ne, ne, ne, tai galbūt vaisių ir daržovės sektorius e, sugebėtų išvengti krizės. Kadangi valstybės nes nusprendė panaudoti tą priemonių paketą 500 milijonų rugsėjo mėnesio, tai aš e, nelabai suprantu, kur yra problema, kas čia vyksta. Merci, Ačiū, panas Terra. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Apibendinamas diskusijas norėčiau pasakyti daug tušmo dėl nieko. 2015 m. kovo mėnesį jūs visi čia pritarėte pieno rinkos dereguliavimui ir kvotų panaikinimui. Dauguma jūsų, dauguma jūsų pritarėte. Dauguma išskyrus kelis rezistentus. Bet jų buvo nedaug. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šiandieną galime štai ką pabrėžti. Praėjus vieneriems metams po kvotų panaikinimo 15 metų kovo mėnesį ištiko krizė ir ta krizė, tą krizę buvo galima numatyti. Aš manau, kad buvo suinteresuotų sukurti tokią situaciją, bet dabar kiekviena valstybė, aš manau, kad gali surasti savo priemonių pinkistės sektorijoje. Ir aš norėčiau pasakyti, kad nors komisija sako, kad viskas yra puiku ir kad komisaras Hoganas mano, kad mes visi galime pasinaudoti pinkistės sektoriaus privalumais Europoje, tačiau aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Būtent buvo pristatytas e, planas ir valstybės, kurios didina pieno gamybą, ar jos galės pasinaudoti tomis priemonėmis. Būtent sandėliuoti tuos produktus, nes e, komisijos ir Hogano e, skubos tvarkas siūlomas planas visiškai praranda legitimumą. Nes tie, kurie gamina per daug, Yra valstybių, kurios stabdys gamybą ir užims, e, o tie užims rinkos dalį. Taigi ta rinka visiškai nebus racionali ir laisvanoriškai mes dabar stumėme gamintojus į ultraliberalizmo erą Europoje. Uh, thank you very much. Very interesting, Mr. Korte. Uh, you mentioned... Labai ačiū. Be buvo įdomu išklausyti jūsų, ponė Kartio. Jūs paminėjote tris priemonės, dėl ko gali ištikti krizė. Sakėte, kad smunka visos prekių kainos, taip pat rusų embargas ir pieno kvotas. Tačiau yra vienas rytis, kurią reikėjo taip pat paminėti, mano nuomonė. Ir tai yra faktas, kad yra daug žmonių, kurie, tiesą sakant, nepriklauso žemės ūkio sektoriui, kurie niekada nesipurvina rankų. jie uždirba nemažai pinigų iš visos šitos krizės ir kol jie toliau uh, e, užsidirbinė tos pinigus, na turbūt nereikia tapti kažkokiu tai genijumi ar uh, e, šef ar panašiai, kad suvoktum, kad kitiem tada pinigų neužteks. Ir, ir be abejo, tam tikrų priemonių buvo numatyti ir panašiai, kai kur stodo gana disparatiškai. Uh, Na ir e, be abejo, galima daigyti tas priemonės toliau, kol galų galia karvės nebegrįš į namus. E, Airijoje, pavyzdžiui, pieninkysės ūkiai nebepragyvena. Ir e, iš tikrųjų, e, iš dalies dėl to, kad tam tikri kooperatyvai tapo tikrais monstrais. Ir, pavyzdžiui, krizės akivaizdoje vienas iš tokių monstrų, toks kooperatyvas, nusprendė per pasurus porą metų išmokėti savo devyniems e, pareigūnams 9 milijonus eurų, devyniems pareigūnams. Na, ir tai reikštų turbūt po 500 e, eurų kiekvienam ūkininkui Airijoje. E, toliau mm, jautienos auginimo sektorius. Vėlgi, e, jie neuždirba nieko, Tačiau vienas e, airių verslininkas e, paskelbė e, pelną savo bendrovėje, kuris siekia 502,6 e, milijonus eurų. Jie gauna didžiulius pelnus, tačiau jie nestepa rankų ir, tiesąkant, jie beveik nemoka mokesčių. E, gal 150 tūkstančių nuo, nuo tų 502 milijonų. Taigi, iš tikrųjų, E, kaip galima visais pasirūpinti, visus, taip sakant, pamaitinti to pirago reikėlė, jeigu e, sėdė kus nors vienas nutukęs, taip sakant, atstovas ir suryja didumą to pirago. Aš e, esu tikras, kad yra tam tikrų mechanizmų, kurie turėtų pasirūpinti, kad ūkininkai gautų tuos pinigus, tačiau dabar taip nevyksta. Žmonės, kurie tiesiogiai nepriklauso ūkininkavimo sektoriui, gauna milijonus, o o ūkininkai tuo tarpu tų pinigų negauna, kai kurie yra ant savižudybės ribos. Na, iš tikrųjų, nieko nuostabaus. Si, De Castro. De Castro. Grazie, Presidente. No, molto è stato detto, solo alcuni accenni finali. Labai ačiū. Pone De Castro jau daugelis dalykų buvo e, išsakyti. Aš tik tais norėčiau išsakyti keletą minčių kalbant apie 222 straipsnį, jis yra savar, savanoriškas. Ir pone Agilera priminė mums, kokia yra situacija Ispanijoje, Italijoje yra tas pats, nes ir mes importuojame pieną ir pieno produktus. Ir mm, ES e, lygmenių priimta metodika e, turėtų veikti. Ir aišku, mes turime priimti e, teikia, atitinkamas priemonės tiekimo srityje, tačiau kol kas mes negalėjome pasistumėti į priekį. Mes turime tos 500 milijonų eurų ir 15 tūkstančių eurų, tačiau atrodo, kad viskas yra palikta valstybių narių rankose, o tai reiškia, kad makro lygmenių tai nebus taip efektyvu. Tačiau mums reikia ne nacionalinio, o ES požiūrio. Ponas Jar, norėčiau um, prisijungti prie kolegos, kurie kalbėjo apie mūsų įmonių dydžius. Mes turime 400 hektarų E, būtų geriau turėti 2000, bet visko pasaulyje negali turėti. Taigi apie, e, apie tai, ką šiandieną kalbame, porą pastabų tik tais paminėsiu. E, dabar mes kalbame apie bendrąją žemės ūkio politiką ir mes turėtume sažiningiau vienas su kitu elgtis. Antra, mes turėtume šiandieną kalbėti apie tai, jog 2017 turėsime daugiau finansinių priemonių ir tada bus e, e, bet kokia atveju patirta daugiau išlaidų, kurios nebuvo numatytos. Uh, E, mums reikia lankstesnio finansinio krizių valdymo mechanizmo, nes e, su kiekviena sistema mums reikia vis daugiau e, pinigų, kurių šalis neturi, taigi tai yra uždaras ratas. Dėl pirmųjų žinių, kai kalbame apie pagrindinį reglamentavimą, Ponas Müller teisingai pastebėjo, kad arba žmonės nori savanoriškai e, taikyti reikalavimus, arba ne. Dažniausiai e, to jie nenori daryti. Mes e, mokame visiškai tokią pačią sumą už kiekvieną pieno litrą. Dėl to, kad mes esame sudarę sutartis Aš manau, kad mes turėtume numatyti ypatingas e, kainas ir dėrybas dėl kainų už kiekvieną papildomą litrą. Dabar dėl, e, dėl to klausimo, ar. Dėl e, sutarčių klausimo. Uh, Tai yra labai svarbu. Ponas Hoslinkas kalbėjo apie a, gaminimo, gamin, produkcijos mažinimą. Sąžiningai pakalbėkime, buvo kvotos ir buvo krizių, pakankamai krizių. Ir dabar negalvokime apie tai, kad mums pavyks išspręsti pieno krizę kvotomis, kaip burtulas dėlė pamojus. E, dėl gamybos mažinimo. Viena vertus aš suprantu komisiją, e, kuri siūlo mažinti e, produkciją ir bet koks gamin, produkcijos ribojimas taip pat daromas ir valstybių narių sąskaita. Tai nepadės išspręsti šito uždaro rato. Ir manau, kad pritarėme tam, jog mums reikia europinio reglamentavimo, kaip mes galėtume sumažinti kiekius. Ir Taip pat mes galbūt intervencinėmis kainomis galėtume šiek tiek atidėti problemą. Dėl perviršio, produkcijos perviršio, mes turėtume e, dar kartą pasistengti sušvelninti Rusijos embargo padarinius. Rusijos e, žemės ūkio ministras yra juodajame sąraše Tad vargu, ar mums pavyks tai mm, su jais susitarti. Manau, kad mums reikia tiesiog sukurti naujas rinkas. Merci, M. Sebastien. Pona Sebastien. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau prisiminti vaisių ir daržovių sektorių ir tą krizę, apie kurią mes dabar kalbame, jau tęsiasi keletą metų ir situacija negerėja. Ir ne tik aš tai matau, šio komiteto patvirtintas Melo pranešimas, ten taip pat jame rašoma. Uh, E, taip yra dėl nesažininkos konkurencijos ir dėl produktų, kurie atvažiuoja iš trečiųjų šalių ir netitinka mūsų kriterijų aplinkosaugos, e, augalų sveikatos ir taip toliau ir taip pat dėl to, kad yra spaudimas priekybos grandinėje. Apie tai kalbėjome labai e, daug kartų, tačiau atrodo, kad komisija nenori spręsti šitos problemos. Matome, kokios pasiekmes e, iš kaimo vietovių žmonės bėga ir ūkininkai sensta ir po 15 metų nebebus vaisių ir daržovių gamintojų pietų Europoje. Taigi, kaip Ispaniš, Ispanijoje sakoma, jeigu e, miršta šuo, nebėra ir pasiutlygės. Ir e, dėl Rusijos veto aš esu sunerimęs dėl to, kad komisija turi abejonių, jog e, ketinama išpildyti plėsti e, išimtinės priemonės per deleguotą į teisės aktą. Sektorius prašo, kad jos būtų ne tik išplėstos, bet ir būtų efektyvesnės. Pirmiausia, turime paklausti, ar e, bus kitų produktų, kurie įeis į mūsų rinką. pavyzdžiui, mūsų gamintojai neįsileisdami tam tikro produkto prarado pajamų. Ir jeigu tos išimtis bus išplėstos, tai būtų gerai, kad jos būtų taikomos iš karto. Nes kai mes kalbame apie saldžius vaisius, tai daugelis gamintojų baiminasi, kas atsitiks, jeigu tai nebus patvirtinta. Trečia, komisija sakė, kad mokėjimo mechanizmai neveikia tiems vaistams, kur, vaistams kurie išeinam, išimami iš rinkos. Ir sumokėta kaina yra labai e, žema. Todėl e, net neverta skinti tų vaisių nuo medžių, netgi ūkininkų labiau apsimoka palikti juos e, būti ant medžių vietoj to, kad sumokėtų darbuotojams savo kišenės tam, kad jie juos nuskintų. Taigi yra įvairių galimybių kaip elgtis su vaisių sektoriumi, per, imant paskolas iš bankų ir taip toliau. Tačiau, e, kalbant apie daržovės, to tai faktiškai neįmanoma. Tad noriu paklausti, ar jūs ketinate pakeisti procesus, kad užtikrintumėte, jog iš tikrųjų būtų sąžininga kaina sumokėtų už tuos e, produktus. Tai yra politinė krizė. Uh, Ir mes vis dar nesuprantame, mes e, iš tiesų baudžiame Rusiją, tačiau tuo pat metu mes ir toliau bausime savo ūkininkus, kurie jau ir taip daug nukentėjo. Ačiū. Ačiū, ponas Bogovič. Ačiū. Kaip buvo pasakyta pagrindinės priežastys, kodėl sumažėjo kainos, yra susijusios su Rusijos embargu. Kinija taip pat dar naftos kainos sumažėjo, tai kita vertus turėjo teigiamos įtakos kaštams, tačiau kita vertus tai reiškia ir, kad šimtai milijonų žmonių neturi lėšų ir mažėja vartojimas, maisto suvartojimas. Taigi, kalbant apie visą tai, reikia paminėti, kad žemės ūkio sektorius tarsi atrodytų nėra susijęs su priežastimis, kurios privedė prie krizės. Tai daugiausia yra ekonominės ar politinės priežastys. Na, o rezultatas toks, kad yra sumažėjusios kainos. Ir čia Europos parlamente ir Europos komisijoje bei visur Europoje mes vėl kalbame apie tiesioginės išmokas ūkininkams. Aš pats išaugau ūkyje ir mes tame ūkyje vis dar auginame, auginame obolius. Ir žinau daug pieno sektoriaus ūkininkų ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad ūkininkams nereikia tos pagalbos, jie tiesiog nori išgyventi ir uždirbti patys pinigus. Dėl to ir kyla čia vidinis papildomas konfliktas Europos šalyse, kai ūkininkai, tarsi atrodytų, nuolatos reikalauja pagalbos, jie yra kaltinami tuo, kad teršia aplinką, bet kita vertus mes žinome, koks yra žemės ūkio vaidmuo. Tai yra didžiulė neteisybė, nes ūkininkai dažnai tampa politinių žaidimų aukomis. Pavyzdžiui, kal kalbant apie Rusijos embargą. Aš puikiai žinau iš savo patirties, kas vyksta Slovenijoje didžiausias pieno ūkis Slovenijoje buvo nupirktas prancūzijos laktalis kompanijos ir ūkininkai nuo balandžio pirmosios dienos, kai prasidėjo naujų kvotų laikotarpis, gavo sutartis iš kooperatyvo, kur reikalaujama, kad jie mažintų pieno gamybos apimtis. Ir taip pat tose sutartyse jie įsipareigoja, kad jeigu to nepadarys per ateinančius kelias mėnesius, tada bus baudžiami 15 centų už litrą. Ir esant tokiai pieno kainai, įsivaizduokite, koka, kokiu padarny turės tokia bauda. Ir bijau, kad per tą krizę gali atsitikti taip, kad tos šalys, kurios turi perdirbimo stambes įmonės tinklus, kad jos taps aktyviausios Europos rinkose ir tos šalys, kurios uh, vėliau įstojo į Europos Sąjungą, kur pramonė nėra taip gerai organizuojama, kad to šalis nukentės dar labiau. Ir viena vertus bus daug vietovių, kur iš vis nebus gaminama, kita vertus bus perkami produktai iš tų šalių, kur žemės ūkis geriau išsivystęs. Taigi aš manau, kad labai svarbu riboti gamybą ES lygmenių, nes jeigu taip nebus, tuomet mes susidursime tikrai su rimta krize. Kalbant apie ūkininkų amžių, žinau, kad. Ar, ar, kalbant apie pagalbą ūkininkams, žinau, kad Slovenijoje yra programa 500 E, toms e, lėšoms paskirstyti, kalbant apie tos 500 milijonų eurų. Karvė duos tai apie 30 eurų dabar, turintaminė pieno kainas, tai tik tai už 150 litrų, tūkstančių litrų pieno bus kompensuojama, nes kainos 25 procentai sumažėjo. Tai reiškia, kad ūkininkai kel, turės mažinti tūkstančiais litrų gamybą. Tai reiškia, kad mes labai daug skiriame finansavimo, bet nesugebėme realiai kompensuoti patirto žalos. Taigi taip reikia mažinti apimtis, užtikrinti orę kainą, kuri leistų ūkininkams išgyventi, kad pinkystės sektorius ir toliau galėtų gyvuoti. Aš manau, kad komisija per lietai reaguoja Aš sėkiau visas diskusijas ir tik tai galiu sutikti su kai kurių kolegų nuomonė, kad tik tuomet, kai e, komisijos narys susidūrė su prancūzijos ūkininkų pykčių suprato, kokio masto yra ši krizė, ši krizė. Taigi mums tikrai reikia kur kas griežtesnių priemonių ir taip pat mums reikalingi atitinkami mechanizmai, kurie leistų riboti gamybą ir tuo pačiu metu numatyti kompensacijas arba bent jau garantuoti normales kainas. Nes ūkininkai būtų kur kas laimingesni, jeigu jie galėtų grįžti prie normalių kainų. Jiems būtų kur kas geriau nei gauti europinę pagalbą. Vaisių sektorija matome panašių dalykų. Dviejus metus buvo išimama produkcija iš rinkos, humanitarnės įmonės gavo tą produkciją, humanitarnės organizacijos gavo tą produkciją. Dabar praeitais metais didelės, dideli kiekiai, kurie pasiekė rinką, konkrečiai Slovenijoje, taip pat Lenkijoje, tai prisidėjo prie to, kad rinkoje kainos sumažėjo ir vėl ūkininkai gavo labai mažai, nes rinka jau buvo persisotinusi. Taigi turime suvokti situaciją, turime reaguoti atitinkamai, nes priešingų atveju ūkininkai per kelis metus neteks iš viso savo verslo. Žemės ūkio sektorius nėra tas, kur galima e, metams sustabdyti produkciją, permastyti naują modelį ir padėti iš naujo, kai ūkiai neteks savo verslo, tiesiog jo negalės atgaivinti. Ačiū ponas Agnių. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėlavau į posėdį, negalėjau išvengti pavėlavimo. Kalbame apie krizę žemės ūkiją, bet dauguma jūsų, dauguma kitų kalbėtų kalbėjo apie pininkystės sektorių. Ir tai yra tas sektorius, kuris panašu, kad yra tarp dviejų kraštutinumų arba visiškai nacionalizuota yra pramonė. Šiame komitete mes kalbame apie europenizuotą pinkistės sektorių, kur ES viską valdo nuo pradžios iki galo, arba yra pramonės varoma, daromas pinkistės sektorius, reguliuojamas pinkistės sektorius. Ir matome, kad jos, jie persidengia. Tai turėtų būti pramonės valdomas rytis, bet kišasi politikai. Ir čia sudėtinga yra tai, kad nėra tokio dalyko kaip standartinis pinkystės ūkininkas. Gali būti ūkininkas su 10 karvių, gali būti ūkininkas su 30 karvių. Tai pridėtinė vertė kiekvienam pieno lašui, arba gali būti ūkininkas Junktinėje karalystėje, kur daugiau nei tūkstantis karvių, tai yra dideli verslai, tai nėra kelios karvės besiganančios. Taigi, koks yra tikslinis pinkystės ūkis. Tai yra pirmas dalykas, apie kurį reikia pamastyti. Toliau, jeigu pažvelgtumėme į kitą sektorių, kuriame aš dirbu, tai yra kiaušinių sektorius. Niekuomet nesusidūrė šis sektorius su kainų problemomis. Visuomet išsilaikydavo. Ir visai neseniai, prieš 40-50 metų, visuomenė pasipiktino tuo, kad pramonė tapo vis veiksmingesnė dėl uh, tų baterinių e, narvų. Ūkininkai sakė, taip yra pigiausia, jeigu norite pigių kiaušinių, taip mes juos galime gaminti. Taigi tada laisvai besiganančių vištų pramonė išaugo. Ir tai buvo visiškai buvo susijęs su patikrinimais ir panašiai. Ir aš girdžiu dažnai apie laisvai besiganančių karvių pininkystės sektorių Didžiojo Britanijoje. Na, žiūrėsime, kur link tai nueis. Tada, ūkin, tada prekybos centrai sakės, kad, na, vartotojams nepatinka, kad daug karvių vienoje vietoje yra. Ir nors gamintojai sakys, kad tik tokiu būdu jie gali pagaminti pieną už prieinamą kainą, tai tada nori vartotojai laisvai besigalančių karvių pieno. Tada pasirašoma sistema ir tada pas, e, ūkininkai pasirašo tą susitarimą ir tada taip bendrauja su priekybos, priekybos centrais. Galima pasirinkti ir kitą kelią. Ir man labai įdomu pažiūrėti bus, kaip valstybės narys ir manoji valstybė nari, kai kalba eina apie nedėlius bandas. Pavyzdžiui, mes jums siūlome pinigų, kad jūs galėtumėte oriai išeiti į pensiją. Štai yra išmoka ir daugiau nei lašo pieno. Bet galite grįžti prie antros, antro ramščio sistemos, aplinkosaugos priemonių ir panašiai, bet jūs tiesiog negaminate pieno ir nesiskuskite, kad negalite išgyventi. Štai kelios tokios idėjos, bet tikrai sąžiningai manau, kad klausydamas šiandien šias diskusijas mes tiesiog tik tai kalbame, bet nerandame konkrečių sprendimų. Merci, Madame Maginis. Dėkoju, ponė Maginės. Dėkoju. Aš norėčiau prisijungti prie uh, Kolegos, aš neišvengiamai pavėlavau į posėdį. Dabar, kaip sakė ponas Bogavič, dėl globalaus tiekimo. Ūkininkai manęs klausia ne tiek apie 22 straipsnį, bet apie tai, Nu, ta galima būtų nuspėti trumpalaikė ir ilgalaikė ir vidutinės trukmės perspektyvoje apie globalų tiekimą, ar e, ta tendencija pasikeis ir ar šitą problemą galima išspręsti ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat e, dėl 222 straipsnio įgyvendinimo. Uh, E, kaip praktiškai tai vyks? Ir taip pat kalbant apie laiko terminą, ar tai turi būti padaryta šiame komitete, ar eiti plenarnė sesija, ar kokia kita yra procedūra. Ar buvo atliktas potencialaus šio pasiūlymo įgyvendinimo E, variantas ir ar kokią, kokią ka, įtaką tai gali turėti rinkos kainai šitas pasiūlymas. Tai būtų tikrai labai gerai sužinoti. Aišku, yra daug susirūpinimo dėl situacijos rinkoje, ne tik e, pieno produktams, bet ir visoms prekiams. Ir dėja tai yra susijęs su naftos kainos scenariumi. Mes norėtume žinoti, kokias ilgalaikės e, prognozes gali, turi komisija. Dėkoju. Ponas Dantan, labai daug kas buvo pasakyta per šias diskusijas ir aš manau, kad mūsų komitetas pradeda mm, būti nuoseklesnis nei per pastaruosius mėnesius. Norėčiau at Norėčiau atsižvelgti į keletą klausimų ir prieš tai turiu dvi idėjas išdėstyti. Pirmiausia, pagalvokime apie tai, kad du kartus galėtume panaudoti mūsų pinigus. Ir kaip galėtume padėti į, į, į rinką paleisti mūsų produktus. Pavyzdžiui, jeigu visi migrantai išger, išgertų po e, pintą mm, e, pieno, tai e, tai padėtų mums suvaldyti e, tiekimą. Dabar dėl gamybos ir e, produkcijos mažinimo. Ir pavyzdžiui, dėl, tai galima būtų padaryti skerdžiant bandą. Prieš tris metus buvo tikimasi, kad pasaulio poreikis didės ir prireikė 3-4 metų, e, kol galima atstatyti gamybos lygmenį po to, kai yra įskersta banda. Taigi tas faktas yra toks, kad kartais įskerdžiant e, bandą, galima priversti sektorių pasiekti tokį, e, tokią situaciją, kaip per naktį atstatyti ją faktiškai darosi nebeįmanoma. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Korti, kad jis atsakytų į klausimus. E, jūs e, girdėjote kad visi komentarai yra daugiau mažiau tą pačią linkmę. Ir komisija ir generalinis direktoratas dabar turėtų um, atsakyti iš tos klausimus. Dėkoju. Pamėginsiu atsakyti daugelį klausimų, kurie man buvo užduoti, tačiau pamėginsiu juos taip pat sugrupuoti pagal temas. Pirmasis klausimas, kurį kėlė daug gerbiamų parlamentarų. Uh, Buvo tiesąkant kritika dėl to, kad 222 e, straipsnis niekada neveiks. Taigi, ką tada komisija darys? Mano atsakymas iš pradžių gal nuskambės kiek biurokratiškai, tačiau turiu pasakyti, kad mes vis tai veikiame bendros rinkos organizacijos sistemoje, kuri yra vienas iš pagrindinių teisės aktų ir kur numatyta visai eilė įvairių priemonių, tačiau taip pat nenumatytos kai kurios kitos priemonės, taip jau yra. Ir be abejo, jūs galite pasakyti, kad taip, komisija turėtų teikti pasiūlymus keisti sistemą, kadangi jinai dabar neveikia. Na kągi, viskas dar prieš akį. Kol kas pirmas iki pasinaudojame šitą priemonę per visą istoriją, išsiemėme visus turimus instrumentus, tas priemonės ir dabar prieš darydami išvadą, kad e, tas mechanizmas neveikia, mes visi, tai yra ir parlamentas, ir taryba, ir komisija turi tiesiog pasistengti pirmiausiai užtikrinti, kad šis mechanizmas veiktų ir dėl to turime kreiptis į pramonės atstovus, į pieninkus ir taip pat tos šiandien daug kritikuotus kooperatyvus, kad jie prisimtų dalį tos atsakomybės. Kadangi mes esame sistemoje, kur kvotos nebegalioja ir iš tikrųjų viskas priklausys nuo atskirų verslo vienetų sprendimo. ES čia neturi jėgos čia neturi, neturi galiojimų, neturi galių nustatyti kažkokias tai kvotas ar panašiai. Taip pat ir valstybės narės nebeturi tokių galimybių. Taigi valstybės narės be abejo turi didžiulę įtikinėjimo galę savo rankose. Ir jos gali pasitengti, kad visi suprastų, jog viena iš priežasčių šitos sunkios paties pieningystės um, ūkija yra būtent dėl to, kad per daug pieno tiesiog yra prigaminta. Mes, pažiūrėjau, ES mastu matome, kad per pasaros metus kokiu 20 procentų išaugo gamyba. Ir tai yra atsakymas šiai, šiam momentui, šiai akimirkai. Ar bus dar lėšų, kad ta įtikinėjimo gale būtų papildomai sustiprinta? Komisija, komisaras Angan sakė, kad sakė taryboje, kad prie šio klausimo grįž e, birželio mėnesį, taip pat tai numatyta pirmkačios valstybės išvadose, kadangi, pirm, kadangi birželio mėnesį mes jau geriau matysime 2016 metų biudžeto ribas. Tačiau be abejo tos e, ribos tikrai nebus labai esminės. Kita vertus, galbūt tokiu būdu bus galima galvoti apie kažkokią tai finansinimo skatinimo priemonę greta tos iniciatyvos to skatinimo, kurį valstybė narė, kiekviena valstybė narė gali gyventi per mm, valstybės pagalbos schemas. Kalbant apie krizės rezervą, jeigu iškyla krizė, tai tada reikia sąžiningai diskutuoti apie krizės rezervo panaudojimą. 16 metam sakyčiau, kad jau per vėlų, bet kitiem metam, jeigu situacija negerės, tai ta diskusija mūsų laukia, neišvengiama. Ir aš ponė ir sutinku, kad taip, tai pinigai, kurie galbūt ateina iš to paties ūkininko, bet e, iš tikrųjų jinai ne vienodai aštri įvairiuose sektoriuose ir vienaip ar kitaip ta diskusija matyt mm, artėja. Šiaip ar taip, vis dėlto tai yra pasiekmė to pasirinkimo, kuris įvyko e, po ilgų diskusijų bažau pasrityje, kad viskas bus orientuota į rinką ir e, dabar mūsų reguliavimo galimybės iš tikrųjų kur kas mažesnės negu jos buvo praeitie. Be abejo, tai nėra išsamus paveikslas ir komisaras Laugan taip pat e, aktyviai dalyvauja spręsamas kitus klausimus. Aš jau minėjau žemės ūkio rinkų darbo grupės e, veiklą, kurie bando įvertinti platesnio maso struktūrinės problemas, kurios pastebimas, pavyzdžiui, pininkystės sektoriuje. Iš tikrųjų, e, kitose sektoriuose, pavyzdžiui, neegzistuoja tokių keistokų prievolių kooperatyvas būtinai supirkti visą pieną. Nors niekur kitur to nėra. Na, pininkystės sektorius iš tikrųjų yra gana unikalus. Ne visur, gal ne visose valstybėse, bet, na, prie visos pagarbos pieno ūkininkams, tačiau turėčiau pasakyti, kad kai kada jisai e, šitas sektorius e, veikia gana senais metodais ir nepanaudoja naujausių metodų, naujausių planavimų priemonių, kurias leistų, pažiūrėjau, 2016 metais veiksmingai vystyti savo verslą. Ir iš tikrųjų nei komisija, nei kokie nors kiti Europos reguliatoriai negalės dabar suderinti šitos rinkos. Yra kitų mechanizmų, yra tiesioginės išmokos, ir taip pat jas gauna ir pienininkai, kurie turi žemės plotus. Mes įvertiname skaičius ir tai iš tikrųjų nemažos išmokos jiems kliūva didelė Europos biudžeto išmokų dalis, kuri turėtų užtikrinti šitų ūkių išgyvenamumą. Tačiau visą tai žinote. Ir aš turbūt norėčiau kalbėti ne apie žinomus dalykus, o apie keletą naujienų. Taigi, pirmiausiai, kitų metų biudžetas. Be abejo, bet kokia pagalba šioje srityje būtų labai sveikintina. Aš dėja nematau, ponė Maginės, jokių požymių, kad situacija gerėtų šį rudenį. Kol kas tokių signalų tikrai negauname. Taigi turime ruoštis sunkiam rudeniui šiuose rinkų segmentuose. Ir toliau galbūt atsakysiu olandiškai. Taigi, nes nebuvo užsiminta apie nitratus, fosfatus ir, ir kai kurias kitas medžiagas. Ir mes priemė domin e, Niderlandų vyriausybės sprendimą dėl pieninkystės sektoriaus, tai be abejo turės įtakos pieninkams Niderlanduose. Tiesą sakant, galiu pasakyti, kad dabartinė situacija tai turbūt nėra blogas sprendimas, kadangi pieno produkcija Niderlanduose tikrai labai išaugo. Nuo tada, kai buvo stabdytos pieno kvotos. Ir tai yra rinkos signalas, kuris tiesiog matyt nepasiekia ūkininkų mąstysenos. Taigi, na, galiu pasakyti, kad tai nėra mano atsakingas dokumentų paketas, tačiau galiu pasakyti, kad jau pastarus keletą metų Niderlandai sudarė su problemomis dėl fosfatų e, ribų viršimo. Ir tai iš tikrųjų buvo problema. Kalbant apie Rusijos embargą, galiu pasakyti, kad komisija iš tikrųjų iš savo pusės daro viską, ką gali, kad tas embargas būtų panaikintas tiek per PPO, kur procedūra vėlgi beveik jau baigėsi ir atrodo, kad labai, ta, ta pabaiga labai naudinga Europos pozicijai. Tačiau be abejo tai yra kur kas platesnių mūsų santykių su Rusija dalis ir kontekstas. Kalbant apie mm, tam tikras užnės lubas ir pieno ir sviesto supirkim, vėlgi, kaip sakiau, 15 tūkstančių tonų lubos, kurios nustatytos e, sviesto supirkimui, mus tikrai tenkina ir kol kas dar neiš tol neprieartėjome prie viso to. Kalbant apie pieno miltelius, čia iš tikrųjų intervencinės lubos buvo kilsteltos dvigubai. Ir e, kol nepasieksime 218 e, tūkstančių tonų, pirksime fiksuotą kainą. Toliau dėl vaisių ir daržovių komisija siekia ponia Gilera, ponia Sebastian, kad nesusidarytų jokių spragų tarp esamo reglamentavimo ir naujo režimo. Taigi mes iš tikrųjų dirbam ir siekiame, kad naujas reglamentas įsigaliotų e, nuo Liepos 4-osios, tai yra nebūtų jokio pernamo laikotarpio, jokios spragos, tačiau tam reikia, kad mus palaikytų parlamentas ir taryba. Mes nagrinėjame ir naujų produktų e, klausimas, pavyzdžiui, persimonų. E, jie taip pat turėtų būti ko gero įtraukti, nes suprantame, kad čia e, jų, jų auginime irgi yra tam tikrų problemų, kurias reikia spręsti. Toliau. Dauguma kolegų atrodo pabrėžia, kad komisija liktai veikia, dirba per, per lietai. Na, aš be abejo negaliu sutikti su šia kritika, aš visą tai išklausiau, tačiau galiu pasakyti, kad mes darome, ką galime. Ir be abejo, jeigu norite, galėčiau e, pateikiam sąrašą įvairiausių priemonių, kurių mes ėmėmės e, nuo 2014 metų, kada rusai pritaikė savo embargą. E, e, Deja, e, iš nemažų lėšų, kurias buvo mestas e, krizės pasiekmėm likviduoti tik 192 tai e, milijonai eurų buvo panaudoti valstybių narių, taigi tai yra apie 40 procentų viso to tam skirto biudžeto. Na ir tikiuosi, kad e, šiais paskutiniais žodžiais aš ko gero ir išsėmiau klausimų sąrašą. Dėkuoju. Merci. Ačiū. Man atrodo, kad nereiktų dabar iš naujo veltis į diskusijas. Man atrodo, kas buvo pasakyta. Dėkoju už tai, kad atsakėte į klausimus dėl įgyvandinimo ir deleguotojų aktų. Prieš baigdamas posėdį dar norėčiau pasakyti, kad e, rytoj pradėsime darbą 9 val. ryto, iškart balsuosime. Taigi kviečiu visus e, atsinešti balsavimo korteles. Ir ponas Ikerskis jau bus, taigi jisai pirmininkaus posėdžiui. Dėkoju, pirmininkas dėkoja vertėjams. Ačiū visiems ir gero vakaro.